Good. Dann beginnen wir. Punkt 1 Tagesordnung. Ich schlage Ihnen einige Änderungen vor. Pradėkime nuo pirmo darbotvarkės klausimo. Siūlau Jums kelis pakeitimus. Siūlau aštuntą darbotvarkės klausimą nukelti. E, Kaip turime Strasbūrė 24 dieną per neįlinį posėdį dar kartą kreiptis į teisės tarnybą reikalų ir aš siūlau rytoj 15 val. po diskusijų su nacionaliniais parlamentarais tą padaryti ir po to surenkti diskusiją su pranešėjų fabriku dėl tolesnės procedūros susijusios su CETA sutartimi tam, kad e, gautume tam pakankamai laiko, siūlau 19 ir 20 darbo atvarkės klausimus nukelti į vėlesnį posėdį, ar kas nors tam pasiūlymui prieštarautų. Niekas neprieštarauja, taigi taip ir nutarėme. Antrasis klausimas tai yra posėdžio protokolai. Manau, kad ir šį kartą, jeigu niekas nepateiks prieštaravimo, iki posėdžio pabaigos, tai laikysime ankstesnių posėdžio protokolus patvirtintojus. Trečiasis darbo tvarkės klausimas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ir šis posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu. Turime daug žiūrėtojų ir klausytojų nuo Liublianos iki Lisabonos per Liuneburgo ir Atenų. Taigi turėkite omenyje, kad viskas yra įrašinėjama. Dar noriu Jums priminti, kad neturėtumėte kalbėti per greitai. E, taip pat pranešu, kad lankėmės Bangladeše ir trumpai Jums papasakosime apie šią viešnagę ir jos e, rezultatus. Aplinkosauginių prekių susitarimas vyko 18 posėdis, tiksliau vyks e, gruodžio 3-4 dienomis ministerijų lygio susitikimas e, e, kularuose kalbama, kad e, ir yra nemaža tikimybė, kad iki metų pabaigos bus susitarta dėl atitinkamo susitarimo. Ketvirtas darbo tokias klausimus vykstančių trilogų dabartinė padėtis. Lapkričio 22 dieną Strasbūrė sugebėjome baigti dėrybas dėl e, mineralų iš konfliktų zonos, zonų. Už tai noriu nuoširdžiai padėkoti pranešėjui. Julijo tikrai nuveikiai puikų darbą, kaip ir visa dėrybininkų komanda Marija Arenas. Arenas. Noriu pasveikinti taip pat. Taigi pasiekėme puikius rezultatus. Ir iš tiesų dabar patvirtinome privalomas taisyklės e, kurios galioja daugeliu naudingų iškasinų, pradedant nuo kas, kasybos įrengimo iki, pavyzdžiui, aukštakros, nes Dabar galime pradėti tolesnius įsiekuros darbus, turėdami minėję, kad jau žengėme labai svarbu žingsnį į priekį. Mūsų tikslas yra padėti žmonėms gyvenantiems konfliktų regionuose ir tokiu būdu parodome pavyzdį, kaip turi būti vykdoma vertybėmis grindžiama prekybos politika. Dar ponui Vinkleriui steiksiu žodį. dėkoju, nesu tikras, kad esu vertas e, tokios pagiros, bet manau, bet kuriuo atveju reikėtų, e, jei jau pradėjome dėkoti ir girti, kolegas reikėtų padėkoti visiems, visiems šešėliniams pranešėjams, visai komandai ir aš manau, kad mums iš tikrųjų pavyko pasiekti gerą susitarimą ir tai tapo įmanoma tik tai dėl puikaus bendradarbiavimo, dėl vieningos darybininkų pozicijos darybose su taryba. Ir ponia pirmininkė, dar vienas dalykas. Aš tiesiog norėčiau trumpai Jums paminėti pagrindinius susitarimo aspektus, nors nesigilinsiu į detalės. Mes susitarėme dėl privalomo mūsų priežiūros taikomosios. Uh, pagrindiniams mineralams ir e, taip pat e, susitarėme dėl priežiūros, kuri bus vykdoma nuo pat e, tų mineralų kasybos pradžios. Toliau mes susitarėme taip pat ir dėl nuostatų, kurios bus taikomas mažoms vidutinėms įmonėms, ar patiksliau nebus joms taikomas, taigi yra susitarėm dėl uh, tam tikrų išimčių. Toliau susitarėme taip pat dėl bendros schemos, kuri padės mums užtikrinti gerą visų šio, šio sistemų dalyvaujančių subjektų bendradarbiavimą. Taip pat susitarėme ir dėl gairių, kurios bus pateiktos dėl šio reglamento. Ir paskutinis dalykas, parlamentas padarė viską, kad užtikrintų, kad būtų taikomos papildomos priemonės ir kad komisija nuolat Europos parlamentui pristatytų šias priemonės ir papasakotų apie tai, kaip jos yra taikomos. Taigi dar kartą dėkoju visiems, dėkoju Jums už šiltus žodžius, dėkoju kolegoms, komiteto nariams ir komiteto sekretoriato darbuotojams už bendradarbiavimą. Herzlichen Dank und labai ačiū. Manau, kad pranešėjas tikrai labai svarbu darbą šiame procese atlieka, taigi jam todėl ir dėkojame. Pagal mūsų susitarimą, kurį pasiekėme lapkričio 22 dieną taryba nuolatinių stovų komitete gruodžio 7 dieną. Šį klausimą dar kartą apsvarstys ir aš tikiuosi, kad taryba patvirtins pasiektą rezultatą nes kaip taisyklė pirmininkaujanti šalis dažniausiai patvirtina tokius susitarimus, nors buvo ir išimčių. Pavyzdžiui, dėl eksporto statistikos trilogo darybose buvo pasiektas kompromisas, tačiau taryba jo nepatvirtino, tikimės, kad šį kartą taip neatsitiks ir tikimės, kad nuolatinis tavo komitetas e, gruodžio 7 dieną atitinkamą nutarimą priims ir aš gausiu laišką, kurio bus e, patvirtinta. Patvirtintas e, tarybos sprendimas ir mes galėsime toliau tęsti diskusijas, galbūt galėsime balsuoti intą komitete sausio mėnesį šiuo klausimu ir galbūt kovo mėnesį plenarinėje sesijoje. Taigi tikiuosi, kad per pirmąjį 17 metų ketvirtį teisėkuros procesas baigsis. Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad iš tiesų tai yra labai svarbus indėlis į vertybėmis grindžiamą prekybos politiką ir vertės kūrimo grandinės sutelktas dėmesys, tik mes įžengėme į naują erą. Šioje srityje nematau daugiau norinčių kalbėti, baigėme svarstyti šį darbo atvarkės klausimą, perinu prie penktojo. Tai yra ad hoc delegacijos kelionė į Bangladešą. Mėly kolegos, buvome prieimę sprendimą pasiūsti į Bangladešą faktų nustatymo misiją kuri turėtų įsiaiškinti ypač padėtį tekstilės sektoriuje. Bangladešas yra antra didžiausia pasaulyje tekstilės eksportuotoja. 85 procentai Bangladešo eksporto sudaro tekstilė ir 60 procentų, iš tų 85 procentų yra eksportuojami į ES, taigi Europa yra svarbiausias Bangladešo prekybos partneris tekstilės sektoriuje. Atsižvelgiant į tą ekonominę svarbą ir taip pat problemas, apie kurias nuolat girdime problemas susijusias su priešgaisrinės apsaugos problemas, darbuotojų teisės, teisų, darbuotojų sauga. Taigi mes nusprendėme viską išsiaiškinti vietoje, įvertinti padėtį ir žinoma <clears throat> konstatavome įvairius dalykus tos viešnagės metu. Viena vertus mes matėme, kad įgyvendinamas pasaulinis susitarimas dėl to, kaip reikia įvertinti Hanzo Plaza tragedijos nelaimės padarinius ir kad imamasi žingsnių tam, kad ateityje būtų sukūrimas kitokios darbo sąlygos Bangladeše, taigi šį aspektą labai svarbu pažymėti, nes e, buvo pasirašytas teiškai privalomas susitarimas tarp 220 Europoje ir ne Europoje veikiančių įmonių, kurios perka Bangladešo gaminius, Bangladešo vyriausybės ir ES tam, kad būtų pagerintos darbuotojų darbo sąlygos ir mes svarstėme su Bangladešo darbo ministru tos susitarimo nuostatos, taip pat su prekybos ministru ir lankėmės dviejose e, fabrikuose. <clears throat> Na, žinoma, vienas iš jų yra specialiai turbūt pastatytas užsienio svečiams demonstruoti, tačiau kitas e, buvo patikrintas užsienio inspektorių e, įgyvendinant mano minėtą susitarimą ir jame numatyti dabar e, sąlygų gerinimo etapai. Taigi šio susitarimo teigiamas rezultatas yra tai, kad buvo e, atlikti įvertinimai 1700 tekstilės fabrikų ir buvo nustatyti parengti atitinkami evakuacijos planai, patikrintas pats pastatų atsparumas tam, kad būtų galima užtikrinti geresnę saugą. Darbo metu 1700 fabrikų iš 5600, tai yra nebloga pradžia, tačiau toli gražu dar ne viskas ir manau, kad <clears throat> kai baigsis galioti šis susitarimas, jis pasirašytas penkerių metų laikotarpį iki 18 metų mes turime pasiekti kitą susitarimą su Bangladešu, tam, kad pradėti darbai nesibaigtų. Žinoma, sutikome su vyriausybės, plėtinės visuomenės atstovais, aptarėme bendrąją situaciją darbuotojų teisų kontekste. Esu įsitikinęs, kad laisvos profsąjungos yra geriausia priemonė garantuojanti darbuotojų teisės, todėl atitinkami teisės aktų pakeitimai susijęs su e, galimybė burtis į profsąjungos Bangladeše buvo atlikti. Tačiau bendra problema yra ta, kad šiuo metu Bangladeše egzistuoja 7200 įvairių profsąjungų organizacijų, kurios veikia atskirose įmonėse ir vien tik tekstilės sektoriuje yra veikia apie 30 tų profsąjungų asociacijų, nepaisant to, pakeitus įstatymus padėti šiek tiek pagerėjo ir tai yra labai svarbu, nes e, panašu, kad e, Bangladešo vyriausybė nori šalyje įkurti kuo daugiau vadinamų eksporto zonų. Šiuo metu tokių yra devynios, o siekiama, kad jų būtų maždaug šimtas tam, kad būtų pritraukti užsienio investuotojai viena vertus ir kita vertus, kad būtų pagerinta savo produkcijos kokybė, taptų labiau tinkama eksportui. Nes dabartinė situacija, kaip žinia, e, mums yra neprimtina, taigi viešnagės pabaigoje diskutavome apie tai, kas e, keisis, jeigu Bangladešo ekonominė raida ir toliau greitės, didės tokiais pačiais tempais ir uh, šalis nebeteks mažiausiai išsivyščiusios šalies statuso. Kaip žinote, tokioms e, šalims mes taikome lengvatinius muitų mokesčius visoms jų prekiams išskyrus ginklus ir būtent e, santykiuose su Bangladešu dabar yra tokia situacija. Kas atsitiks, jeigu Bangladešas 2021 e, metais jau praras, kaip pats to siekia, mažiausiai išsivyščiusios šalies statusą ir <clears throat> bus prireiks šaliai pagal GSP plus sistemą ratifikuoti 27 įvairias konvencijas ir ruoštis tam darbų reikia ne 21 metais, o jau dabar, ypač klausimams susijusiams su žmogaus teisėmis, aplinkos sauginiais standartais ir taip toliau. Ir šis klausimas iš tiesų nėra toks paprastas, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, nes be darbuotojų saugos e, sąlygų pagerinimo, darbuotojų teisų pagerinimo reikia nepamiršti taip pat ir žmogaus teisų, žodžio, nuomonės laisvės. Ir šiuose srityse mes išvelgiame nemažai problemų. Padėtis šiuo metu yra tokia, kad praktiškai šalyje veikia vienpartinė politinė sistema Kitos nuomonės yra labai smarkiai engiamas. Saugumo padėtis yra pakankamai įtempta, taigi tose srityse taip pat reikėtų reikalauti pokyčių, teigiamų pokyčių tam, kad e, Bangladešui būtų sutiktas GSP plus šalies statusas ir e, galėtų prarasti mažiausiai išsivysiusios šalies statusą. Taigi viskas priklauso nuo požiūrio, kurį mes pasirenkame, ar optimistinį požiūrį taikyti, ar pesimistinį. Kivaizdu, kad ta stiklinė iš tiesų nėra dabar pusiau pilna mūsų požiūrių, ji yra pusiau <clears throat> tuščia ir reikia gerinti bendrasios e, žmogaus teisės ir darbo sąlygas. Ta viešnagė iš tiesų buvo intensyvi. Daug informacijos sugebėjome surinkti, ypač norėčiau padėkoti ES atstovybei Bangladeše už pagalbą, labai aktyvę, nes visos viešnagės metu mūsų delegacija nuolat e, buvo prižiūrima, taip pat ir saugumo sąlygos buvo puikiai puikiai sudarytos ir visi sveiki. E, grįžome atgal nenukentėję. Taigi tiek būtų trumpai informacijos apie tą viešnagę ar kiti delegacijos nariai norėtų ką nors pridurti arba papildyti mano mintis. Nematau norinčių kalbėti. Baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Žinoma, jūs gausite atitinkamą ataskaitą raštu, kaip ir po visų tokio pobūdžio delegacijų išvykų. Šeštasis darbo atvarkės klausimas dabar tai yra Mes per greitai dirbame, mėly kolegos. Mūsų svečiai atvyks tik tai 15 val. 30 minučių. Taigi dabar skelbime 5 minučių pertrauką. put it in comparison with the living soul. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt gehen wir weiter. Mėly kolegos, tęsime darbus. Prieš pradedant svarstyti šeštąjį darbo atvarkės klausimą, dar norėčiau, kad grįžtume prie pirmojo. Patvirtiname darbo atvarkę, mes patvirtinome taip pat tam tikrus pakeitimus ir rytoj 15 val. diskutuosime teisės tarnybą Europos parlamento, tačiau man ką tik pranešė, kad teisės tarnyba iki rytojus 15 valandos dar nesugebės savo nuomonės parengti. Todėl, manau, nebūtų labai prasminga diskutuoti su jų atstovais apie tai. Ir siūlau šį klausimą tiksliau jos svarstymą nukelti į kitą postį, kuris vyks gruodžio penktą dieną. Todėl rytoj svarstysime darbo atvarkės klausimus, kaip numatyta anksčiau. 15 val. vyks diskusija su pranešėju ir kiti du klausimai, kuriuos buvome išbraukę prieš tai, liks darbo atvarkėje. Ar kas nors iš jūsų prieštarautų tam pakeitimui darbo atvarkės? Atrodo, kad ne. Pons Biukneris, prašau. Ar būtų įmanoma e, gauti teisės tarnybos e, e, nuomonės projektą, kurį galėtume aptarti. To mes ir siekime, savame suprantama, žinoma, aš paprašysiu mūsų teisės tarnybos mums informaciją raštu, kai tik ji bus parengta, perduoti komiteto nariams, taigi patvirtiname darbo atvarkę, tiksliau pakeitėme ją dar kartą ir rytoj darbuosimės taip, kaip numatyta ir atspausdinta. 15 val. prasidės diskusijos su prašėju. Taigi dabar šeštasis darbo atvarkės klausimas. Jis yra labai įdomus. Mėly e, kolegos, tai yra šiek tiek e, neįprastas, tačiau ypatingas darbo atvarkės klausimas, man jūs asmeniškai labai patinka. Patinka tai, kad dabar turime galimybę su jaunaisiais europiečiais pasikeisti mintimis ir idėjomis dėl ES ateities, dėl Europos politikos. Strasbūrė, gaužės mėnesį vyko didelio masto renginys, kuriame dalyvavo daugiau nei 7500 jaunolių. Tai yra, buvo Europos jaunimo dienos ir e, tie jaunoliai svarstė įvairius klausimus, tarp jų ir prekybos politika Europos Sąjungos. Ir e, dabar jų diskusijų rezultatai yra aptarinėjami su mumis, Europos parlamento nariais. Visi kolegos rugsėjo 6 dieną gavo atitinkamą dokumentą. Tai 50 idėjų, kaip pagerinti ES ateitį anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Tas dokumentas buvo visiems išsiuntinėtas, todėl buvo galima pasirenkti pakankamai gerai šios dienos diskusijai ir ši diskusija vyks ne tik mūsų komitete, tačiau ir kitose komitetuose ir tikrai džiaugiuosi, kad galime diskutuoti su jaunimu apie jo ES ateities viziją. Turime dabar savo salėje tris jaunimo atstovus. Tačiau tai dar ne viskas, turime galimybę taip pat ir pasitelkę socialinę žiniasklaidą, tai yra Twitterį, bendrauti su jaunimu. Matote ant ekranų Twitterio sieną ir galite pasiskaityti iš išorės ateinančius komentarus Taigi mūsų klausimo tema yra sąžininga prekyba, prekyba visiems ir TTIP, transatlantinė prekybos investicijų partnerystė. Tai yra temos, kurios šiuo metu yra pačios aktualiausios. <clears throat> Todėl žaidimo taisyklės bus tokios, kad jaunimas pristatys mums savo idėjas, mes jas komentuosime, svarstysime diskutuosime. Susitarėme, kad kiekvienas iš trijų jaunuolių esančių salėje galės pateikti po du pasiūlymus, o mes juos atitinkamai pakomentuosime, apsvarstysime, priimsime arba atmesime. Turime pakankamai laiko numatę šiai diskusijai. tam, kad galėtume taip pat ir spontaniškai sureaguoti diskusijų metu. Nepaisant to, prašau visų nekalbėti ilgiau nei po dvi minutės, tam, kad galėtume svarstyti kuo daugiau klausimų. Taigi noriu dabar pristatyti tris jaunimo atstovus. Pirmasis yra Jentil Williams. sėdi priekyje, jis yra Junktinės karalystės, Trinidado ir Tobago pilietis, turi dvigubą, pi, jinai tiksliau turi dvigubą pilietybę, yra politologija, kuriai, kurios pagrindinė tema yra ES AKR tarpusavio prekybos santykiai. ir baigusi Londono King's koledžą. bei Europos kolegijoje Briugėje. Taigi sveika atvykusi. Ilien Rap, 19 metų ekonomikos studentas iš vienos e, nuo mokyklos laikų aktyviai veikia Europos jaunimo parlamente. E, labiausiai rūpi įtrė komitetas svarstamos temos. Ji taip pat yra pakankamai patirties sukaupusi e, veikdama Austrijoje finansinių paslaugų teikimo srityje. Sveika atvykusi, taip pat Prit e, e, Tora, medicinos studentas, baigianti studijas, jam labiausiai rūpi sveikatos politika pasaulio mastu. Pačiu tarpusavio sąsajos tarp aplinkos saugos priekybos ir sveikatos apsaugos. Šiame kontekste vėl galėsime padiskutuoti apie vystimąsi, sveikatos apsaugą ir transatlantinius priekybos ryšius. Dar reikia paminėti, kad Estijoje jis pasisako už e, lyčių lygybę ir taip pat nediskriminavimo lyties pagrindų LGBT yra aktyvus bendruomenės veikėjas ir yra tarptautinės misijos studentų asociacijos regioninės federacijos vadovas. Taigi sveikas atvykęs. Pristačiau svarbiausius dalyvius, galime pradėti diskusiją. Pirmieji klausimai ir pirmosios idėjos bus susijusios su sąžiningos prekybos dalimi, tai yra pirmoji mūsų klausimo dalis. Pirmoji savo idėjas pristatys Helenė Rap ir jai dabar suteiksiu žodį dviems minutėms, prašau. Dėkuoju, gerbiami Europos parlamento nariai. Aš jums siūlau nustatyti privalomą sąžingos priekybos teisės aktą įmonėms. Ir Europos įmonės turėtų būti socialiai atsakingos per visą tiekimo grandinę. Tai apima socialinės sąlygas darbuotojams, minimalių atlyginimą ir aplinkosauginius klausimus. Aš raginu nustatyti privalomus ES teisės aktus, o ne savanorišką sistemą. Ši tema yra labiausiai diskutuojama Europos jaunimo renginyje. Ir pas pastaruosius metus tos problemos svarba išaugo, jinai ypač svarbi mūsų mm, jaunimui, jaunajai kartai. Viena iš svarbiausių problemų yra tai, tai kad sąžiningos priekybos srityje ypa, labai mažai, mažai yra atlyginimai, pavyzdžiui, kovos auginimo sektorija. Ir ES turėtų dirbti siekdama užtikrinti, kad sąžininko priekyba taptų norma pramonėje ir taip pat dirbti su šalimis, kad jų produkcija būtų stabili ir kad kainos nebūtų uh, įtakojamos. Ne visi nori ir ne visi gali išleisti daugiau pinigų už produktus. Mes sustarėme su daugybė problemų ir daugelis renkasi pigesnius, pigesnius variantus. Drabužių gamybos įmonės taip pat turėtų užtikrinti kokybę, o ne kiekybę, reikėtų daugiau investicijų į produktų gamybą ir jų įvairovę. Sažininkos prekybos drabužių pramonė kritikuojama, kad jinai netitinka naujausių mados tendencijų, dėl to mažiau perkama, bet tai rodo, kad savanoriška sistema ne visada vystosi palankiai, kai kalbam apie platesnį mastą. Dėl to Europos parlamentas turėtų kurti tokius e, teisės aktus, kurie būtų privalomi e, pramoniai, kad įmonės būtų atsakingos už subrangovus už visas sąlygas visoje tiekimo grandinėje. Ačiū. Lot. Dėkuoju. Aiški žinia. Toliau suteiksiu žodį Tetovai, prašau. Gerbiami nariai, aš siūlau užtikrinti tvaresnį globalizacijos procesą. E, įmonės turėtų laikyti savo pačių etikos standartų. Čia aš kalbu apie Elgesio kodeksą, apie labai išsame praktiką, kuria, kurios turėtų laikyti įmonės. Šiandien aš trijų dalykų norėčiau paprašyti. Pirmiausia, aš manau, kad standartinis Elgesio kodeksas turėtų būti e, užtikrinamas ES lygių, reikėtų nustatyti aplinkosaugos, sveikatos standartus ir jų reikia laikytis visoje tiekimo grandinėje. Įmonės, kurios neturi ar turi silpnesnius elgesio kodeksus, e, turėtų pasitemti. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, būtų laikomasi to elgesio kodekso. Tai būtų galima užtikrinti siekiant viešai skelbti auditus visos tiekimo grandinės. Ir galiausiai, laikant, laikantis e, tvarios praktikos, aš manau, kad reikia dėti pastangų, kad tam tikros įmonės bendrovės nebūtų išstumtos iš rinkos. Reikia vienodai griežtų e, sąlygų reikalauti iš visų įmonių ir prižiūrėti tai atliekant tiekimo grandinės auditą. Tai reikėtų užtikrinti laisvos priegybos susidarimais. Kadangi jūsų komitetas yra atsakingas už žmogaus teisų laikymasi, kitų standartų laikymasi, Žinau, kad daugelis įmonių turi gana griežtus, griežtus elgesio kodeksus, visada tų kodeksų yra tinkamai laikomasi. Privalomi kodeksai užtikrintų, kad mm, tos etikos ir etiško elgesio kodekso būtų laikomas ir tai užtikrintų sąžiningos prekybos praktiką. Ačiū. So, uh, Dėkuoju ir vėl išgirdome aiškę žinę reakcijos, ar būtų reakcijų iš kolegų, prašau. Um, much, <coughs> I, I, I I to... Ačiū pirmininkė. Aš manau, pirmiausia, turėčiau APP e frakcijos vardu kalbėti. Dėkuoju už idėjas. Kadangi per dvi minutės negaliu sureaguoti visas patiktas idėjas, buvo keturi ar penki pasiūlymai, jeigu tinkamai juos supratau. Aš manau, kad ypač svarbus dalykas iš to, kas buvo pasakyta. Tai, kas buvo pasakyta apie globalizaciją, aš noriu jūs patikinti, jūs jaunus kolegas, kad globalizacijos, globalizacijos proceso struktūravimas mums yra ypatingai svarbus Europos parlamente. Globalizacijos formavimas reiškia, kad mes turime labai aiškiai suprasti, 2014 metų Europos jaunimo renginiai jūs taip pat kalbėjote apie tai, kalbėjote apie švietimą, apie darbo vietas, apie Europos tvarę ateitį, ko mums reikia dėl e, tvaraus, e, tvarios ateities. Mums reikia atsakingos pramonės, bet reikia stiprios pramonės bazės ir globalizacijos proceso formavimas yra svarbus, bet jį formuoti negali vien ES. Tai yra susiję ir su labai griežtomis taisyklėmis, ir su švelnia ES gale, tai yra kovoti už žmogaus teisų laikymasi ir visose, visose žemynuose, visose šalise atstovauti mūsų vertybėms, kovoti už jas, bet tam mums reikia tvarumo. Ir dėl to mums reikia partnerystės. Aš kalbėsiu nuoširdžiai, sąžininkai, man nepatinka girdėti idėjas, kad reikia versti įmonės kažką daryti. Mes neturime nieko versti, mes turime šviesti, mokyti ekonominės veiklos vykdytojus, turime juos stimuliuoti, turime užtikrinti tinkamą švietimą. Žinoma, mes turime turėti taisyklės, bet versti įmonės kažką daryti. Ir jeigu įmonė sakytų, mes turime versti jaunimą mokytis kažko, ar jums tai patiktų, turbūt ne. Taigi vertimas kažką daryti nėra gera mintis, bet kovoti už vertybės tai gera mintis, kovoti už ateitį taip ir. Uh, globalizacijos formavimas tokiu būdu, kad visi, e, visa neligybė, kuri šiuo metu egzistuoja pasaulyje, kad nebūtų bent jau sumažinta. Gal mes to neeliminuosime visiškai, bet bent jau sumažinsime. Ačiū toliau Marija Arena. Uh, we, I, I Pouvez... Aš kalbėsiu prancūziškai, jūs galite įsivaizduoti, kad mes turime skirtingas nuomonės ir aš visiškai nepritariu tam, ką pasakė kolega ponas Winkler. Ir mes negalime versti, tai nereiškia, kad mes negalime versti seminarių laikytis tam tikrų taisyklių. Ir beje, mums pavyko praeitą savaitę. O, prastumti reglamentą, kuris verčia valstybė e, įmonės laikytis tam tikrų nuostatų, pavyzdžiui, dėl mineralų. Ir šis parlamentas beje labai daug dirbo šiuo klausimu ir panas Vinkleris beje buvo to pranešimo, to dokumento autorius ir mums iš tikrųjų pavyko po ilgo sudėtingo darbo užtikrinti, kad įmonės privalėtų laikytis tų reikalavimų, kurie iki šiol buvo taikomi tik savanoriškai. Tai yra ir privalomos e, priežiūros skaidrumo reikalavimai ir kai kurie kiti reikalavimai. Ir žinome, pavyzdžiui, kad dažnai net ir galiojant taisyklėms, kad ir greitkeliuose, pavyzdžiui, kai galima žmonėms važiuoti 130 km per valandą greičiu, bet atsiras ir tokių, kurie to nesilaikys, nors gal dauguma ir laikysis to reikalavimo. Ir Mes suprantame, kad ko gero ir čia, tai ir sąžingos prekybos rytėje taip pat bus tokių, kurie nenorės laikytis taisyklių Ir todėl reikėjo mums tvirtinti privalomą mechanizmų taikymo mechanizmą. Mes šiandien matome naujos kartos atstovus ir jie kalba apie vertybės. Ir man atrodo, kad labai dažnai politikoje mes pamirštame, kad jauni žmonės ir ne tik jauni žmonės rūpinasi vertybėms. Augimas, Ekonominė plėtra puiku ir jūs kalbat shaping globalization, globalizacijos formavimas. Puikus žodžių junginys, bet nepamirškime, kad jis turėtų taip pat reikšti, turėti tam tikrą turinį žodžių renginys, junginys. Ir būtent todėl aš džiaugiuosi, kad šiandien e, mes turime galimybę su jumis pasišnekėti. Ir jums gerai žinoma, kad rytoj mes kalbėsime apie mūsų susitarimą su Kanada. Ir kalbėsime taip pat apie susitarimą su Afrika. Ir šiuose laisvos prekybos susitarimuose yra vienas straipsnis, dėl kurio mes kol kas nesutarėme. Ir ES, ir mūsų partneriai turi problemų dėl vy, e, tvaraus vystimosi ir dėl socialinių teisų. Kodėl mums nepavyksta susitarti dėl to, kad trūksta politinės valios Jeigu jūs, jaunimas, mus paspausit, jei priversit mus užtikrinti, kad tas, tas nuostatos būtų privalomos, būtų labai gerai. Aš būsiu jums už tai labai dėkinga. Pos Buchneris, ačiū, norėčiau pritarti minčiai dėl e, įstatymiškai tvirtintos įmonės socialinės atsakomybės, e, ypač kalbant apie vertybės Noriu atkreipti dėmesį į keletą nesusipratimų. Puikiai žinome, kad ypač Afrikoje kavos ir kakavos gamintojai dažniausiai bendradarbiauja su viena arba dviejomis prekybos kompanijomis, kurios nustato kainas ir jos tikrai nėra palankios augintojams, todėl augintojų, gamintojų kooperatyvus labai sudėtinga yra nustatyti minimalias kainas ir aš, nuo, kainas ir aš noriu priminti su e, maisto produktai susijusią problematiką, todėl manau, kad būtent e, tokio pabudžio įstatymas e, yra būtinesnis už visus kitus. Ačiū, aš taip pat kalbėsiu vokiškai. Labai džiaugiuosi matydama jaunimo atstovus kontaktai su jais mums yra labai e, svarbus ir jų pagėdavimus svarbu įsiklausyti. Aš daug sustinku su jaunimu ir pastebiu ir kritiškai vertina sąžiningos prekybos klausimus, taigi būtina skatinti samoningumą. Labai svarbu kad e, vartotojai, perkantis tam tikrus produktus, susimastytų, iš kur jie yra ir kodėl jų kaina tokia nedidelė ir kas gauna jos pardavus daugiausiai naudos, jau buvo minėti mineralai, gamtiniai ištekliai iš konfliktų zonų ir mums pavyko e, užtikrinti atitinkamą atsakomumą, numatyti prievolės atitinkamas ir tai yra didžiulis žingsnis į priekį. Taip pat, e, kalbant apie socialinį dempingą, dar noriu pasakyti, kad e, šiuo metu dar ES lygių nėra susitarta, ką reiškia socialinis dempingas, taigi vien dėl apibrėžimo dar pirmiausia reikia susitarti, siekiant įvertinti, kaip sąžiningai žmonės gauna. Sąžininga, kokį sąžiningą atlygį žmonės gauna už savo sąžiningai atliekamą darbą ir tai taip pat yra labai svarbus e, sąžiningos prekybos aspektas tarptautinės darbo organizacijos e, e, taisyklės ir normos e, dažniausiai pasitelkiamos sudarant naujas prekybos sutartis tam, kad būtų išvengta vaikų darbo, neapmokamo darbo, taip pat mums labai svarbus aplinkos saugos standartai. Taigi, kaip ir pilietinės visuomenės įtraukimas į vykstančius procesus, šie kriterijai mums yra labai svarbus. Juos vertindami mes galime nustatyti tam tikrose sektoriuose dar likusius trūkumus ir spragas, stengtis e, juos pašalinti. Bai svarbu užtikrinti ir atitinkamus kontrolės mechanizmus, susitarimo nuostatos, jeigu nėra kontroliuojama, kaip jos yra gyvendinamos ir kaip yra laikomasi, <clears throat> nėra labai vertingi, todėl reikia numatyti ir atitinkamas sankcijas, kurias būtų galima pasitelkti tuo atveju, jeigu susitarimų nesilaikoma. Taigi dar turime labai daug ką nuveikti ir labai džiaugiuosi, kad jūs mums pristatėte savo mintis ir idėjas, mes jas atsižvelgsime, tęsdami savo darbus. O jums noriu padėkoti. Ačiū Helmut Šolcu. Ačiū, aš taip pat vokiškai kalbėsiu, taip pat labai palankiai vertinu, džiaugiuosi, kad atvykote į mūsų komitetą. Kolegos jau minėjo, kad reikia nustatyti bendrasios sąlygas, taigi mes prekybos startyse kalbame ne vien apie prekybą e, gaminiais, prekiamis ir paslaugomis, tačiau taip pat ir apie tai, kokiu, kokiamis sąlygomis yra tos prekes ir paslaugos sukūrimus. Turime nepamiršti standartų, normų ir taisyklių, kurios galioja ir kurias mes išsikovojame ES bendroje rinkoje, dėl kurių sugebėjome susitarti. Reikia nuolat pagalvoti, kaip jos dera su kitose pasaulio regionuose ir dalyse dirbantiems ir gyventiems žmonėms, ar jų ten taip pat laikomasi. Ir e, čia pirmiausiai Aš turiu menyje mūsų taikomą principą prekybą už naftą, trade for oil arba su Afrikos šalimis pasirašomus laisvos prekybos sustarimus, taigi turime čia labai konkrečiai susimastyti apie tai, ar neturėtume <clears throat> nustatinėti prekybos susitarimuose tų vienodų sąlygų tiek jiems, tiek mums ir vienodų standartų, ar leisti jiems laipsniškai e, gerinti e, savo gamybos standartus tam, kad mes neliktume vien tik tai e, žaliavas iš jų perkantis partneriai. Kai buvau jaunas, sako kitas kalbėtojas, mes nediskutavome. Mhm šių klausimų, tačiau dabar man e, etikos standartai yra labai svarbus. Turime atskirti skirtingas sritis, turime patvirtinę standartus, pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje ten galime priimti įstatymus, tačiau kalbant apie turto perskirstimą, situacija yra kitokia. Jeigu mes dabar bandome tam tikroje pasaulio dalyje esančiam gamintojui sumokėti didesnę kainą, yra mokama rinkos kaina. Tai yra labai sudėtinga pasiekti, kaip yra sudėtinga eliminuoti vaikų darbą visiškai. O jeigu mes norime tą padaryti, tai turime nustatyti atitinkamą kontrolės sistemą. Tačiau, kai veikia kontrolės sistema, tai turi būti ir galimybė pritaikyti sankcijas nustačius pažeidimus. Apie tai jau buvo kalbėta. O po to iškyla problema, kad po to įmonės persikelia į tas šalis, kuriuose atitinkamos sankcijos yra netaikomos ir mes negalime liepti skirums šalims taikyti arba netaikyti tam tikrų sankcijų. Taigi <clears throat> šios problemos negalime praleisti e, e, pro pirštus ir e, aš pats, pavyzdžiui, turiu vaikų ir anūkų ir jie labai mėgsta apsipirkinėti ir jie perka e, dažniausiai orientuodamėsi ne į etinius standartus, o tik į kainą. Taigi kaip reikėtų tą situaciją pakeisti, kad būtų e, orientuojamasi ne vien tik į kainą. Pavyzdžiui, vieni, viena iš stambiausių e, Vokietijos prekybos įmonių Oto buvo apkaltinta tuo, kad išnaudoja vaikų darbą. E, tačiau, e, o ta pasiteisinimas buvo toks, kad vaikai e, yra naudojami darbui dėl tam tikrų tradicijų susiformavusių tose šalise dėl ekonominių reikmių atskiruose šeimose. Ta pati tradicija anksčiau buvo ir Junktinė karalystėje arba Vokietijoje, nes jeigu mes nenorime vaikų darbo, tai turime pasiūlyti kažkokią alternatyvą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad visi vaikai lankytų mokyklas, o nesėdėtų paprasčiausiai e, nieko neveikdami. Tik mes galime įrašyti visas nuostatas, kokias tik norime, tačiau reikia užtikrinti, kad jų būtų laikomas, reikia užtikrinti kontrolę, o tam reikalingas didžiulis kontrolės aparatas. Ir jeigu jūs jaunimas dabar pasakytumėte, kad štai mes norime arba nenorime tam tikrų dalykų, tai e, tokio teiginio poveikis būtų daug didesnis nei sankcijos. Aš kaip pirmininkas dar noriu pasakyti, kad mūsų komitete dažnai linksniuojame įmonių atsakomybę. Ar kalbėtume apie žaliavas iš konfliktų zonų arba kitas sritis, manau, kad reikėtų siekti bendrosios atsakomybės kurią prisimtų įmonės vyriausybės, Europos Sąjunga ir atitinkamai kontroliuotume, kaip tam tikrų nuostatų laikomasi. Mes neseniai aptarėme atitinkamą sustarimą su Bangladešo vyriausybė ir buvo pasirašytas sustarimas tarp 220 įmonių perkančių Bangladešo produkciją su Bangladešo vyriausybė ir Europos Sąjunga. Buvo prisimti privalomi įsipareigojimai tikrinti gamyklas, fabrikus, užtikrinti, kad ten būtų pagerintos priešgaisrinės saugos sąlygos, darbuotojų darbo sąlygos. Manau, kad tuo keliu turėtume žengti, skatindami įmonės prisimti savo atsakomybės dalį bendradarbiavant su valstybinėmis institucijomis, tačiau taip pat ir veikiant labai aiškioms kontrolės sistemos. Dabar jūs galite pareaguoti, sureaguoti, tiksliau galbūt Helen pirmoji. Ačiū, aš taip pat vokiškai dabar atsakysiu jums. Komentarus priima labai teigiamai, manau, kad e, tai, ką mes sakome, nelieka neišgirsta. Kartais galbūt išsiskiria e, tam tik, tikri ideologiniai požiūriai. Aš manau, kad jau dabar mes veršime įmonės per daug daryti tą ar aną ir jeigu norime įdėkti sąžiningos prekybos vertybės, kurios mums yra svarbios, tai jeigu jau mes tam tikras vertybės turime perteikti, pavyzdžiui, per švietimo sistemą, tai manau, kad jas galime įrašyti ir į savo priimamus teisės aktus. Manau, kad tikrai gerai, kad <clears throat> kartais ne viskas remiasi laisvanoriškumo E, principų, reikia e, kažką <clears throat> įrašyti ir juodu ant balto. Aš, pavyzdžiui, gerdama kavą e, bare mačiau, kad viena iš kelių parduodamų kavos rūšių yra sąžiningos priekybos principais užauginta ir parduota kava. Nežinau, kiek parlamento narių ir darbuotojų tokią kavą užsisako ateidami į parlamento kavinę. Čia aš manau, kad jaunimo noras yra iš tiesų, kad tos vertybės būtų įtvirtintos įstatymiškai ir kad nei įmonės, nei vartotojai e, neturėtų jokio pasiteisinimo, <clears throat> kad būtų užtikrinta galimybė nenorint nepirkti nesažiningai užaugintų ir pagamintų produktų. Ačiū, Pyčios. Aš dėja negaliu kalbėti estų kalba, aš taip suprantu, tai toliau kalbėsiu angliškai. Visų pirma, esu dėkingas už jūsų reakcijas. Tikrai man labai svarbu išgirsti tai, kad daugelis jūsų galvoja taip pat kaip ir mes. Aš tik norėčiau trumpai pakomentuoti šitą, ką pasakė ponas Winkleris. Sakėte, kad jūs visiškai priešingai nei mes žiūrite į dalykus. tai turbūt interpretavimo dalykas. Aš e, esu dėkingas Jums už tai, ką Jūs pasakėte apie švelnę ES galę. Viena iš švelniosios galios forma, ir aš tai mačiau daugelį dėrybų, tai yra kokia kalba mes kalbame, kokia kalba formuluojame dokumentus. Kai mes sakome versti įmonės kažką daryti, Tai reiškia būtent pasitelkti tą švelnėją galę ir parengti atitinkamus reglamentus. Užuot galvojant apie vertimą įmonės kažką daryti, reikėtų galvoti apie įgalinimą įmonių daryti kažką konkretaus. Aš asmeniškai nemanau, kad įmonėms reikia švietimo. Taip, kažkiek reikia, bet nemanau, kad jos nežino ar nesupranta, ką sukuria savo vienokią ir kitokią praktiką ar elgesių. Aš nemanau, kad įmonės norėtų žalos padaryti pasauliui, nemanau, kad jos, kad jos norėtų žalos ar netvarumo, galbūt aš naivus dėl to, kad jaunas. Įmonės nori mm, užsidirbti pelną, bet, bet svarbu, kaip jos tą pelną užsidirba. Turėtų būti svarbu darbuotojams, kad jie ne vien kažką parduoda, bet ir kažkokius pozityvius pokyčius sukuria pasaulyje. Reikėtų įgalinti įmonės tapti tvaresnėmis. Reikėtų reglamentuoti ne vien tai, kad reikia laikytis Elgesio kodekso. Reikėtų reglamentuoti rinką, reguliuoti rinką, kad įmonės, kurios laikosi tvaresnės praktikos, galėtų išgyventi toje rinkoje, galėtų užsidirbti pelno, kad pelno sukūrimo būdas atitiktų e, tvarumo principus, kad tai leistų pakeisti pasaulį. Švietimas, aš pritariu ponui starbasi dėl švietimo. Švietimas reikalingas žmonėms. Jaunimas turi suprasti, kad mes turime perkamąją galę, kurią galime pakeisti tam tikrą praktiką pasaulyje. Bet nežinau, kiek jūs galite, ar INTA komitetas, kiek gali padaryti, kad tai užtikrintume. Gal visi kartu galėtume daugiau nuveikti susisiekdami su savo bendraminčiais, kolegomis, pakalbėti apie švietimo mokymo procesą, kaip pirkti tvariai ir kaip prisidėti prie geresnio pasaulio. Ačiū. Bet. Dėkoju. Taip, sąžiningos priekybos produktai yra žinomi Europos parlamente. Mes tengiamės didinti tokių produktų vartojimą. Užtikrinti sąsąją tarp uh, gamintojo ir vartotojo įvairiose šalise. Ir sąžininga priekyba yra svarbus klausimas mūsų komitete. Dirbame skatinimo prasme prie šio klausimo. Taigi yra glaudus ryšys tarp jūsų pasiūlymo ir darbo Europos parlamento viduje. Raginu jūs E, neprarasti ryšio su parlamentu ir kartais padaryti spaudimą Europos parlamentarams. Dėkoju. Antroji tema - priekyba visiems. Yra nauja priekybos strategija, kurią parengė Europos komisija 2015 m. rugsėjį. Mes stengiamės šiek tiek pakeisti priekybą, pakeisti senąjį modelį, kuris buvo grindžiamas daugiau pelnų, pridėtinę vertę, o dabar norime sukurti priekybos modelį, kuris grindžiamas šiuolaikiškomis idėjomis, šiuolaikiniu amžiumi. Ir mums įdomu, kokias idėjas jūs galėtumėt mums pateikti. Pir... Pirmiausia, žodį suteiksiu Jentel Williams. Prašau. Ačiū pirminkė. Gerbėmi Europos parlamento nariai. Europa turi veiksmingą sistemą registruojant geografinės nuorodas ES rinkoje. Siūlo naują skirsnį traukti, įtraukti geografinės nuorodas iš Afrikos ir Ramio vandenino šalių ir Karibų e, e, regiono šalių, kad būtų galima, kad tos, tos valstijos galėtų, AKR valstybės galėtų parengti savo sistemas geografinių nuorodų, kad jų produktai buvo pripažįstami pasaulinėse rinkose, užsienio rinkose ir užtikrintų sąžininką priekybą visiems. Pavyzdžiui, vietos nuoroda būtų. Mes žinome Rokforo e, sūrį, parmazaną Taip pat žinome šampaną, žinome kitus produktus, tekilą ar panašiai. Tai suteikia e, galimybę mm, versla, verslui užtikrinti geografiškai unikalių produktų išlikimą rinkoje. Ir bendroji ES strategija turėtų remti inovato, inovatoriškas e, aukštos kokybės e, gamybos sistemas. Tokia sistema galėtų AKR gamintojams padėti kai nemažai gyventojų gyvena uždirbdami iš šeimos ūkių veiklos. Tai leistų padidinti vietos gamintojų pajamas, užtikrinti geresnį gamtos išteklių naudojimą ir taip toliau. Aš esu Junktinės karalystės ir Trinidado ir Tobago mm, pilietė ir aš suprantu, kaip geografiniai produktai, kokie yra svarbus ir kaip jie nusipelno kad, tos, kad jie būtų saugomi, kad būtų geografinės nuorodos. Tikslas turėtų būti užtikrinti tvarų žemės ūkį ir kaimo plėtrą. Karibų priekybos sustrime buvo įsipareigojimai prisimti, nustatyti geografinės nuorodas, bet kol kas tai nėra įgyvendinta. Jamaikos milnųjų kartų kava, gyvinėjos kava Dominikos Respublikos kava, taip pat aštrieji pipirai iš e, kitų regionų. Čia tik keletą paminėjau. Tai būtų naujas skirsnis, kuris pridėtų, sukurtų pridėtinę vertę, leistų iš tų regionų produktams su geografinėmis nuorodomis, saugomis normomis patekti į ES rinką ir tokiu būdu užtikrintų priekybą visiems. Ačiū. Helena. Dėkoju. Helena, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pateikti Jums dar vieną mintį. Tai yra priekybos visiems idėja. Aš manau, kad reikėtų mažinti kliūtis tarybai. Mums reikėtų tokios sistemos, kuri leistų besvistančių šalių. Ta, uh, ekonomikos sistemai vystytis. ES turės išvelgti į skaidrumo, efektyvumo ir vertės reikalavimus įgyvendinama savo investicijų strategiją. Praeitėje mes daugiau dėmesio skiriame priekybai tarp uh, lygių partnerių ir tuomet prekybos visiems principas pasiteisino. Bet nepamirškime, kad mes dabar prekiavame su tomis šalimis, kurios nėra visiškai lygios mūsų partnerės. Ir kai kalb, mes kalbame apie prekybą visiems, bet iš tikrųjų prekybos taisyklės turėtų būti naudingos visiems. Štai to, toks, tokio principo mums reikia. Šiuo metu dėl taikomos sistemos mes matome, kad besivystančios Afrikos šalės yra priverstos importuoti maisto produktus. Ir tai, to šalis negali vystyti savo, savo rinkos, negali vystyti savo gamybos ir taip e, įklimsta skurde. Mes turime galvoti ne vien apie savo interes, interesus, bet ir apie e, skurdesnių šalių e, interesus. Ir prekybos visiems principas turėtų būti skirtas būtent tam. Globalizacija kai kam yra naudinga, o kai kam nelabai naudinga. Reikėtų vystyti globalizaciją taip, kad ji būtų naudinga visiems. Nepamirškime, kad uh, Reikia prekiaujant visuomet atsižvelgti į partnerių reikmes ir ypatumus. Prieš suteikdama žodį kolegams noriu pasveikinti mūsų salėje lankytojų grupę iš mano rinkimų apygardos Žemutinio Saksonijoje. Sveiki atvykę. Geografinės kilmės nuorodų klausimas e, yra susijęs su siekiamybė apsaugoti vietos gamintojus. Ta koncepcija sukūrė Europos Sąjungą, išplėtojo ir dabar e, ji pradedama įgyvendinti taip pat ir kitose šalise, pavyzdžiui, Pietų Afrikoje savo laisvos prekybos susitarime su Vietnamu taip pat yra atitinkamos nuostatos dėl vietos gamintojų apsaugos, geografinės kilmės nuorodų ženklinimo, taigi dabar žodis panu Vinkleriu. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat e, norėčiau uh, pritarti pasiūlymų dėl geografinių nuolaidų, norėčiau jums paploti. Be abejo, ploti visuomet yra lengva, bet įgyvendinti viską yra kur kas sunkiau. Mano šalyje, Rumunijoje, gal esate girdėję apie tokią, kuri jau yra dešimt metų ES narė, uh, mums pavyko kol kas patvirtinti tik vieną geografinę nuorodą. Tai yra be abejo svarbus žingsnis. Ir aš tiesiog noriu pasakyti, kad tai, apie ką jūs kalbėjote ir tai, ką aš dabar noriu pasakyti, kad svarbiausia to viso to mintis yra tai, kad švietimas yra tikrai didžiulė, turi didžiulės galios. Ir reikia aiškinti žmonėms, kodėl geografinės nuorodos yra geras dalykas, kodėl jos padeda apsaugoti e, jų e, produktus. Ne visiems e, beje patinka geografinės nuorodos. Ir mes žinome, pažiūrėjau, kad tokia didelė šalis kaip JAV, kuri su visais priekiauja, vyksto priekybą labai aktyviai, labai remia prekės ženklo mintį, bet visiškai nenori, kad pasaulyje galiotų geografinės nuorodos. Ir todėl mes turime daugiau informacijos skleisti apie geografinės nuorodas. Jūs esate naujos kartos atstovai, jūs žinote, kaip naudotis naujausiamis technologijomis ir jūs galėtume skleisti informaciją apie tai kur kas plačiau ir tai būtų taip pat puikia galimybė mums kalbėti daugiau apie mūsų prekybos susitarimus ir apie tai, kaip iš, tai iš laisvos prekybos susitarimai gali būti naudingi Afrikos ir Ramio vandenino šalims. Ir visi beje gali kalbėti šiuose rūmose. Uh, savo gimtosiomis kalbomis ir beje ir jūsų ta, gimtąją kalbą taip pat galima kalbėti Europos parlamente. Ačiū, kalbant apie antrąją mintį, siekia ne tik greuti prekybos kliūtis, tačiau jas ir statyti, tam, kad būtų skatinamas regionis vystimasis, šiai minčiai galėtume pritarti, nes savo prekybiniuose santykiuose turime atsižvelgti savo partnerių išsivystimo lygį, kuomet diskutuojame su partneriais iš Afrikos šalių, tai pasirašomos sutartys yra labai simetriškos ir visuomet diskutuojama apie tai, ar jos yra pakankamai simetriškos, kokius sektorius reikia labiau apsaugoti. Tačiau akivaizdu, kad e, prekiaujant su skirtingo ekonominio išsivystimo šalimis mes negalime elgtis su jomis e, taip kaip su savo lygiomis, tam, kad remtume regionį vystimąsi, turime taikyti e, asimetriškumo principą. Taip pat turime nepamiršti, kad e, reikia skatinti priekybą tarp pačių mažiau įsivyščiusių e, šalių, tam, kad susiformuotų taip pat ir tam tikri regionės prekybos susrautai, tam, kad mes ne vien tik pirktume šių žaliavas pramoninėse šalise, tokiu būdu sumažintume galimybės mažiau įsivyšiusiam šalims labiau vystytis. Helmutas Šolcas, pratesiu jūsų mintį atsisakyti vienų prekybos kliūčių ir galbūt sukurti tuo pačiu metu kitas, tai yra vienas iš svarbiausių klausimų, kuomet mes diskutuojame apie savo ateities vizijas, apie tai, kaip ateityje gaminsime ir prekiausime. E, daug šalių pasirašė Paryžiaus klimato kaitos susitarimą. Tai prekyba visiems yra labai svarbi ir aplinkosauginių požiūrių. Todėl turėtume pamastyti apie tai, ar turėtume gabenti prekes dabar iš vieno pasaulio galo į kitą būtinai ir galbūt e, galėtume skatinti žiedinę ekonomiją, tam, ekonomiką, tam tikrus produktus gaminti regioniniu mastu ir jais prekiauti ir kokius produktus, pavyzdžiui, maisto produktus galėtume palikti regionų tam tikrų kompetencijoje, turiu minėję jų gamybą. Kalbant apie vartotojų apsaugą, labai svarbus klausimas yra susijęs su to, ar mums reikia genetiškai modifikuotų maisto produktų arba tam tikrų medžiagų, kurios yra naudojamos globalioje maisto produktų gamyboje, ar galbūt reikėtų žvelgiant į ateitį šiek tiek kitaip svarstyti, nespręsti tam tikrus klausimus, o tai yra susijęs su tarptautinės prekybos sistema, galbūt mažiau reikia pasirašinėti dvišalių prekybos susitarimų, o siekti daug išalės prekybos struktūros ir e, pasaulinių standartų nustatymą. Ponas Buchneris. Ačiū. Noriu padėkoti e, už e, tą mintį dėl priekybos barjerų ir kliūčių. Man šis klausimas yra labai svarbus, ypač vertinant, e, pavyzdžiui, aplinkosauginių prekių sustarimus, dėl kurių dabar yra deramasi. Nes šių susitarimų kontekste prekės ir gaminiai yra apriepiami, kuriems nereikia labai didelio masto investicijų. Ir jeigu dabar vyks laisva prekyba šiais produktais ir atsivers rinkos įmonėms, kurios pagamina daugiau ir turi geresnę realizacijos sistemą, tuomet besivystančių šalių nauji startuoliai neturi jokių konkurencijos galimybių. Taigi dar kartą Jums noriu padėkoti už tai, kad šią mintį iškėlėte. Ačiū, panas Tarbatė dabar. Noriu priminti, kad visos išsivyščiusios pramoninės valstybės taiko savo žemės ūkiui labai e, griežtą apsaugos sistemą. Vienas iš mano diskusijų partnerių savo laiku pasakė, kad e, mes norėtume, kad ES rinka mus labiau atsvertų ir kad europiečiai savo žemės ūkio gamybos perteklius e, pas mus nepardavinėtų, nes tai pagerina mūsų konkurencinę padėtį, bet tai yra pablogina. Šios aspektus taip pat turime atsižvelgti ir atsižvelgiant į e, šias aplinkybės, aš norėčiau bendro pavadžio pastabą dėl protekcionizmo ir laisvos prekybos išsakyti. Yra sukaupta nemažai patirties, kal, e, kalbant apie importo ir eksporto subsidijas. Mūsų patirtis rodo, kad visos importo subsidijų strategijos yra pas, pasmerktas uh, žlugti. Tai reiškia, kad mums reikia tam tikrų kliūčių ir barjerų, kad apsaugotume savo gamintojus. Ir jeigu jau tos e, kliūtis e, yra e, sudaromos, tai negalime tikėtis, kad tie, kurie už jų slepiasi, taps konkurencingesni pasaulio mastu. Taip yra kenkiama jų raidai ir vystimus, o tai reiškia, kad tam, tikros, tam tikri gaminiai yra toliau perdirbinėjami ir naudojami kitose gamybos procesuose, jeigu jų gamintojai yra saugojami, tai taip pat jų konkurencingumas kenčia tarptautiniu mastu. Aš manau, kad vertėtų dar kartą pagalvoti rimtai prieš įvedant naujas prekybos kliūtis. Aš esu iš Tubingino universiteto, Friedrichas Listas žymus ekonomistas e, siūlė tą priemonę taikyti laikinai, tačiau mano patirtis rodo, kad tokios laikinos apsauginės priemonės dažnai tampa nuolatinėmis. Taip, e, tokia rizika egzistuoja, sako pirmininkas. Ponai Fielner, žodžiu. Uh, Dėkuoju. Dėkuoju. Dėkuoju. Politika yra labai sudėtingas dalykas. Visuomet bandoma suderinti skirtingus interesus ir stengiamasi taip pat pasiekti tai, kas yra neįmanoma. Aš manau, iš esmės, kad mes visi sudrame dėl priekybos politikos ir suprantame, kad reikia kažką daryti dėl priekybos su besivystančiomis šalimis. Ir vienas iš mūsų svečių labai gerai pasisakė ir paaiškino, kad reikia siekti, kad besivystančios šalis pačios galėtų gaminti ir apsirūpinti joms, joms reikalingą produkciją. Uh, Iš tikrųjų, iššūkiai yra didžiuliai. Kai yra įvedamas koks nors pritaikomas tarifas, jūs ir norite kartu, kad toje šalyje auktų to produkto kainos, tam, kad ūkininkai, pavyzdžiui, galėtų produkti savo pagamintus, užaugintus produktus už deramą, tinkamą kainą. Bet reikia suprasti, kad jeigu mes didinsime, didinsime žemės ūkio produktų kainas, padidės ir kitų maisto produktų kainos. Ir tai gali labai skaudžiai smaukt, uh, e, uh, e, smogti tiems, kas turi mažesnės pajamas. Ir todėl, kai kam atrodo, kad, tarif, kad, kad takydami tarifus maisto produktams, e, juos importuodami, mes. Uh, iš tikrųjų apmokestiname skurdžiausius. Ir tai rodo, kad mes viena vertus bandome padėti žmonėms besvystančiose šalyse, bet kartu galime tikrai pakelti tiem, kas sunkiai sekasi išgyventi pas mus. Bet vienas dalykas, kurį mes tikrai galime įgyvendinti, tai yra bandyti netaikyti tokių tarifų, kurie e, iš tikrųjų nebūtų pernelik dideli. Bet čia reikia taip pat pasakyti, kad du trečdaliai visų mokamų, besvesinčių šalių mokamų tarifų yra, muitų yra mokami besi, kitoms besivystančiams šalims. Dėkuoju Jums už Jūsų pastabas. Kai aš čia atvykau šiandien, e, uždaviau savo klausimą, kiek Europos parlamento narių žino apie ES įsipareigojimus susijusius su. Uh, uh, uh, uh, dėl įsipareigojimų susijusių uh, su besvirsinčiomis šalimis ir su geografinėmis nuorodomis. Ir čia aš galiu paminėti SADAK sustrimo 16 straipsnį ir, ir sustrimo su uh, kitomis šalimis 145 straipsnį. Geografinės nuorodos yra svarbios. Ir aš pagalvoju, klausydamas jūsų pastabų, čia prisiminiu beje straipsnį vieną, kurį parašiau, vieną referatą, kai studijavau universitete. Ir aš kalbėjau apie tai, kaip Europa nepadeda Afrikai vystytis. Ta, tą referatą prašiau gan seniai ir neseniai jį perskaičiau, beje, ir pamačiau, kad iš tikrųjų jis vis tebėra aktuolus. Ir aš manau, kad mes e, turėtume kažką daryti tam, kad situacija keis, keistusi. Tik tuomet mes galėsim pasakyti, kad mes iš tikrųjų esame ta karta, kuri galės pakeisti situaciją. Elin, ačiū. Džiaugiuosi, kad e, pasiūlymas dėl prekybos kliūčių buvo taip teigiamai sutiktas, ypač kalbant apie prekybos visiems ir investicijų strategiją. Manau, kad tai yra didžiulis e, iššūkis. E, šias nuostatas įtrauk ne tik į dvi šalės tarpto, prekybos sustarimus, tačiau taip pat ir į daugia šalius. Manau, kad taip pat ir tas skirtumas tarp importo subsidijų sistemos, kaip buvo paminėta, ir laisvos prekybos. Tas atotrukis tarp laisvos ribojamos prekybos mažiau išvyščiusiams šalims suteiktų e, galimybę savo pramonę sukurti, tačiau tą būtų padaryti labai sudėtinga. Ir e, aš pateikdavau savo pasiūlymą dėl prekybos visiems uh, ir atkreipiu dėmesį į tai, kad neturėtų būti taikomos vienodos tos pačios taisyklės visiems prekiaujantiems, o reikėtų atsižvelgti į visas prekyboje dalyvaujančias šalis ir ne tik e, gamintojus, tačiau taip pat ir vartotojus, skurdesnius vartotojus. Reikia sukurti tokią sistemą, kuri būtų naudinga visiems. Tokia būtų mūsų pagrindinė mintis. Ačiū. Dėkuojam Jums už Jūsų pastabas. Jūs matote, kad parlamento nariai turi būti e, vienu metu keliose vietose. Tai ir būtent todėl aš ir turėjau perimti pirmininkavimą, nes panas Langė turėjo išeiti į kitą posėdį. Ir dabar aš norėčiau pradėti da, da, trečios temos aptarimą. TTIP, transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystės sutartis, net nereikia jos pristatinėti. Labai aktuali tema ir bus dar aktuali kuris laikas ir iš karto sutikiu žodį plydui. Dėkoju. Norėčiau pasa šiandien pasakyti dar štai, kad mums reikia didesnio skaidrumo ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad e, žmonės galėtų dalyvauti derantis dėl priekybos su kitomis šalimis. Pirmiausia, e, reikėtų paskelbti, koks yra šio sustarimo turinys. Toliau Po kiekvieno darybų raundo reikėtų skelbti pakeistas sutartas e, e, teksto versijas. Po to, kas šešis mėnesius reikėtų taip pat uh, suteikti galimybę žmonėms išnagrinėti e, susitarimo tekstą ir po to turi būti surinktas dar vienas darybų e, raundas. Ir tik po to galima būtų nuspręsti ir galima pritarti ar nepritarti šiam susitarimui. Aš užsiemu visuomenės sveikatos klausimais ir todėl man be abejo daugiausia rūpėjo būtent su sveikata susiję e, šio susitarimo aspektai. Ir aš žinau, kad kai yra nutekinama kokia nors informacija, tai labai pakenkia žmonių pasitikėjimui. Šis susitarimas tikrai labai smarkiai paveiks europiečių gyvenimą ir todėl, nereikia, todėl to nereikia slėpti. Šimtai įmo, JAF e, įmonių galės patekti į mūsų, į mūsų rinką. Ir Mes matome, kad nepaisant to, kad susitarimas su Kanada yra nepaprastai ilgas, e, jame yra 1600 e, puslapių, jį ketinama patvirtinti labai greitai. Ir panašu, kad e, dėl tokių sustarimų deramasi negalvojant apie žmonių interesus, o kaip tik siekiant jiems pakenkti. Ir atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau žmonių nepa, ne, be pasitikė šiomis darybomis, aš raginu jūs atsižvelgti į jų nuomonę. Uh, Jei mes ir galėtume ko nors pasimokyti iš praeities, tai būtų ta pamoka, kad mes negalime ignoruoti žmonių nepasitikėjimo. Dėkoju, aš galiu Jūs patikinti, kad kiekvienas e, puikiai supranta, kad laiko mes turime neįtin daug. Dėkoju Jums ir už tai, kad, ir tai, kad Jūs kalbėjote neilgai. Aš taip pat norėčiau pasiūlyti, kad Europos parlamentas rekomenduotų Europos komisijai įtraukti į sutartį straipsnį, kuris leistų jauniems žmonėms stebėti, kaip yra įgyvendinami e, šie sustrimai. Ir e, jaunimo, jaunimo saus galima būtų suteikti vietą patariamajame e, komitete. Ir tai būtų toks sustarimas, kuris leistų jaunimui ir moteriams ir vaikams stebėti, kaip yra gyvendinami šie susitarimai. Karibų susitarimas jau rodo, kad tai yra įmanoma įgyvendinti. Ir taip galima bus užtikrinti, kad, darybų, kad priekyba bus naudinga visiems. Aš tu esu patirties dirbdama Karibų Europos Sąjungos forume, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Ir mes aktyviai dalyvaujame, patariame komiteto veikloje, turime teisę pasisakyti ir aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys to, kaip jaunimas galėtų stebėti tai, kas vyksta derantis dėl priekybos susitarimo kuo daugiau jaunimas žinos apie priekybos susitarimus, tuo bus geriau. Ir taip, taip pat bus galima bus užtikrinti, kad priekyba skatintų e, tvarias, tvarius modelius, kurie užtikrintų ir e, tvarumą žemėje, ir ekonominį augimą, ir pakankamą e, darbo vietų skaičių. Atsižvelgiant į tai, kad Europos komisija priekybos visiems strategijoje pasisako už tai, kad ji norėtų, kad TTIP būtų ta sustartis, kuri turėtų būti naudinga visiems, ji turėtų taip pat atsižvelgti į tai, kad negalime nušalį palikti jaunimo. Be to aš dalyvavau klausimuose kuriuose jaunimas kalbėjo apie TTIP. Ir ten 95 procentai dalyvių pasakė, kad jie negalės pritarti dabartiniai sutarties versijai. Ir aš manau, kad Europos komisija turėtų tai atsižvelgti, turėtų leisti jaunimui stebėti, kaip, yra, kaip vyksta dėrybos dėl šių sustarimų ir kaip jie yra įgyvendinami. Dėkuoju dabar kolegos. Trumpai pakalbėsiu apie pasiūlymą, kuris buvo patikas. Komerciniai susitarimai yra žymiai platesni, ne vien komerciniai dalykai, tai yra susijęs su kasdieniu gyvenimu ir jie, jais turi, dėl jų turėtų būti žymiai plačiau konsultuojamasi, dėl to aš pritariu jūsų požiūriui šią temą ir aš manau, kad Europos parlamentas jau nemažai mm, nemažai dirbo šią temą dėl skaidrumo, pritarė Europos komisijai, kol kas mes dar nepasiekėme visiško skaidrumo. Bet to reikalavimą ne tik Europos komisijos lygių, bet uh, valstybių narių lygių, nes būtent valstybės narės suteikė įgaliojimus komisijai uh, ir po to e, visais lygmenimis, ar tai būtų nacionalinių lygių, nacionalinių parlamentų lygių ta atsakomybė, ar Europos parlamentų lygių. Reikėtų įtraukti visą pilietinę visuomenę ir, žinoma, jaunimą. Antras dalykas, kurį norėjau pasakyti, dėl laisvosios prekybos susitarimų. Povokio vertinimai turėtų būti žymiai tikslingesni koks yra poveikis laisvosios prigybos rima darbo vietoms, užimtumui, e, lytims, moterims. Pavyzdžiui, laisvosios prigybos sustrimas su Afrika žemės ūkio srityje. 80 procentų žemės ūkio darbuotojų dalyvauja, bet netlikta analizė, koks poveikis būtų. Ir tai tikrai yra problemiškas dalykas. Jeigu šiandien laisvosios prikybos susitarimai provokuoja nepateisinamą elgesį tiek socialinė prasme, tiek aplinkosauginė prasme. Mes turime tokiam dalykam užkirsti kelią. Mums reikia suteikti visą reikiamą informaciją, kad mes norime tvarios priekybos tiek socialinė prasme, tiek aplinkosauginė prasme. Ačiū. Dėkuoju toliau. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti svečiams už jų mintis. Aš kalbėsiu olandiškai, taigi užsidėkite ausines. Ačiū už jūsų mintis. Jūs jau tikrai ne pirmą kartą svarstate tokius mintis ir pasiūlymus, raginu jūs ir toliau tą daryti, tai tikrai daro įspūdį. Ir tikiuosi, kad mūsų diskusijos ir toliau tęsis informuokite mus apie tai, ką jūs siūlote ir kas varstate. Kalbant apie pirm, pirmąją mintį susijusią su būtinybė traukti piliečius į dėrybas, į procesus susijusius su didelio masto prekybos sutarčių, prekybos sutarčių pasirašymu ir dėrybo eiga, aš norėčiau pasiūlyti siekti dar toliau. Manau, kad pirmiausiai reikėtų leisti piliečiams pareikšti savo nuomonę dar iki dėrybų pradžios dėl dėrybininkams suteikiamų įgaliojimų, tam, kad būtų jie suteikti tokie, kurie būtų priimtini piliečiams ir kad nesitiktų taip kaip su CETA sutartimi kuri buvo labai neskaidri ir taip pat maždaug 55 visuomenės organizacijos tiek Europoje, tiek Kanadoje pasisako prieš CETA susitarimą ir todėl reikėtų darybininkams tiek kitokius įgaliojimus, kurie yra priimtini piliečiams. Taigi ačiū, kad dalyvaujate šią diskusiją. Oleg Buchner. Ačiū dabar žodis kolegai Buchneriui. Vielen Dank. Auch ich möchte nochmal den Gedanken. Ačiū, aš taip pat norėčiau grįžti prie minties susijusios su skaidrumu. Tai yra vienas iš didžiausių tokių prekybos sutarčių blogių. Čia turiu minėti ne tik TTIP susitarimą, tačiau taip pat ir TISA susitarimą. Svarbiausi klausimai, dėl kurių deramasi, yra nežinomi ir jie gali turėti lemiamas įtakos e, Europai. Šie susitarimai iš esmės pakeis mūsų kasdienį gyvenimą Europoje, taigi ko verta yra mūsų demokratija, jeigu piliečiai nedalyvauja priimant šios sprendimus. Manau, kad čia reikia užduoti esminės svarbos klausimą. Manau, kad tas nusivylimas ES, kuris pastebimas daug kur Europoje, su tuo yra glaudžiai susijęs. Taip pat noriu priminti e, jau prieš tai išsakytą mintį nes e, Vokietijoje per dieną išėjo gatvės 320 tūkstančių žmonių, kurie protestavo prieš CETA ir TTIP sustarimus. Komisijos pareigūnai šį reiškinį visiškai ignoruoja. Aš manau, kad čia kaupėsi žmonių nepasitenkinimas, todėl reikia daugiau skaidrumo. Jeigu apskritai norime kalbėti apie Europos ateitį, ačiū. Pastarbatį dabar ačiū. Iš tiesų skaidrumas yra labai svarbi tema, tačiau įdomu pastebėti, kad e, iki šiol ne vienos darybos dėl prekybos sustrimo nevyko taip skaidri kaip dėl tai taip galim tą visą informaciją rasti internete. Galima tik papriekaištauti, kad tas skaidrumas buvo užtikrintas pakankamai vėlai, o prieš tai viskas buvo svarstoma už uždarų durų. Aš pasakyčiau už tai, kad visi dokumentai būtų vieši ir kad nereikėtų kažkokiam kambarėlį, kažkokiai specialiai skaityklai su tais dokumentais susipažinti arba galėti susipažinti. Manau, kad tai yra vaikiška, nes po to įvyksta tokie skandalai, kaip tėti pliks ir visas pasaulis ištaiga. Pradeda piktintis, tuo tarpu uh, Jeigu visa informacija būtų iš anksto prieinama ir vieša, tai tokių skandalų nekiltų. Dar poniai arenai noriu pasakyti, dėl poveikio įvertinimo e, viskas priklauso nuo daugelio <clears throat> aspektų. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu vieni teigia, kad e, tėti bus naudingas ekonomikos augimui ir darbo vietoms, o kiti teigia priešingai tai visos šios prognozijos e, e, vertos tik tai šiukšlių dėžės, nes jeigu pasikeis atitinkamos sąlygos, tai pasikeis ir padariniai bei rezultatai. Vienintelis dalykas, ką mes aiškiai žinome, kad atsivėrus sienoms suintensyvėja konkurencija, suintensyvėjus konkurencijai, e, kai kas patiria ir žalos, tai yra akivaizdu. Taigi, kai kurios šalis atvėrusios savo rinkas, turėtų dėkti ir papildomas priemonės tam, kad e, neliktų vien tik tai pralaimėjusių pusėje e, vykdančią laisvą prekybą. Todėl e, kapitalo rinkų politika, darbo rinkų politika bus sėkminga tik tuo atveju, jeigu bus numatytos ir tinkamos apsaugos sistemos. Prieš rūgą atveju mes liksime tų pralaimėjusių pusėje. Dabar Helmut Šolts kalbės. Ačiū. Bet noriu pratesti mintį apie tai, kad turime pagalvoti apie tai, e, koks vaidmuo tenka priekybai bendros ES makroekonominės padėties kontekste, o ta makroekonominė padėtis ES yra pakankamai bloga ir tada kyla klausimas, kodėl būtent jaunimas ir aš žiūriuosi, kad jūs šį klausimą užduodate dabar. Kodėl dabar e, valstybės narės, jų vyriausybės teiktamas darybinius įgaliojimus neužtikrina skaidrumo. Dėl tėtip mes jau pasiekėme nemažai tiek parlamento pastangomis, tiek e, kitomis pastangomis. Tačiau, pavyzdžiui, e, darybos tarp ES ir Merkosur valstybių vyksta taip, kad darybiniai galiojimai nieko bendro arba mažai bendro turi su dabartinė pasaulio ekonomikos situacija, jo paderamas jau 20 metų ir mes dabar nežinome, ko mes siekiame tose darybose, kokie yra mūsų svarbiausi tikslai. Tai reiškia, kad mes nustatome labai skirtingas sąlygas darybų pradžiai, o tai nereiškia, kad mes nuvilėme žmonės, ypač tuos, kurie tikisi pridedamosios vertės iš šių prekybos susitarimų. Taigi čia dar kartą reikia konstatuoti, kad nėra pakankamo skaidrumo tokio pobūdžio darybose ir aš dar kartą manau, kad reikia peržiūrėti suteiktus darybinius įgaliojimus dėl visų laisvos prekybos sustarimų, kad žinotume, dėl ko Dačiu Brit dabar kalbės. Uh... Dėkuoju. Labai buvo įdomu išgirsti jūsų visų nuomonę. Aš taip pat turiu pripažinti, kad kai kalbama apie priekybos sustarimus, tai taip buvo tikrai gana geras sustarimas, bent jau iš ES pusės. Europos komisija padidino skaidrumą susijusiu su TTIP, tai tačiau to nepakanka ir tai aš ir bandau pasakyti. Galime pasakyti, kad tai vienas iš skaidriausių priekybos sustarimų ir priekybos dėrybų. Bet, pavyzdžiui, lyginant su intelektinės nuosavybės organizacijų dėrybomis, ten visos dėrybos yra mm, labai skaidrios. Aš tiesiog prašau, kad viskas būtų mm, vieša. Paprastai Europos komisija, kai vykdo dėrybas, vyksta keli dėrybų raundai ir tai, ką mes matome, matome tik tai tai, kas yra pateikta dėryboms, kokie klausimai bet mes nežinome detalių. Tai nėra vien Europos komisijos problema, žinoma, tai yra ir JAV problema. Bet visi tie klausimai yra labai aktualūs Europos komisijai, Europos Sąjungoje mes švaistome pinigus daugybę metų vykdydami tas dėrybės, bet turime būti sąžiningi savo pačiu atžvilgiu ir savo dėrybinių partnerių atžvilgiu. Mes turime būti skaidrų, nes kitaip tiesiog e, nepasieksime rezultato. Taip pat pritariu arenai, kad priekybos susitarimai turi kalbėti ne vien apie priekybą, apie lyčių lygybę, apie darbo vietas, apie sveikatą. Mes tengiamės šių visų tikslų siekti jau labai ilgai, bet tai yra sunku padaryti, kai nededama visų reikimų pastangų. Ačiū. Thank you very much. Dėkuoju už e, jūsų reakcijas. Aš noriu trumpą istoriją papasakoti apie, apie AKR jaunųjų profesionalų tinklą. Prieš dviejus metus pradėjau darbą, kai atvykau į Briuselį, po to, kai baigiau savo um, stažuotę priekybos generalinėme direktorate. Aš supratau, kad Europos Sąjungos lygių galima žymiai daugiau padaryti siekiant gerinti įvairovę ir, ir įtraukti Ir aš sukūriau savo tinklą, norėdama įtraukti jaunimą iš įvairiausių kilmės vietų, kad mes galėtumėm pasidalinti savo patirtimi ir pateikti idėjas, kurias, kurias būtų išgirstos. Pavyzdžiui, mes esame vienintelis jaunimo tinklas, kuris, kuris yra susijęs su būsimais ES e, prekybiniais e, santykiais tarptautiniu lygiu mes galėtumėm būti vieni iš suinteresuotų šalių politikos e, diskusijose, mes esame pasirengę įsitraukti į šią veiklą. Ir galėčiau pateikti mm, pavyzdžių, kaip Europos jaunimas e, ir ne vien Europos jaunimas, e, kurie turi privilegiją Europoje studijuoti, mokytis. Ir jeigu jūs atversite mums duris, mes esame pasirengę atvykti ir kalbėtis. Labai ačiū, galiu patikinti, kad Europos parlamento, ypač prekybos komiteto durys yra visada atviros. Sutvirtai įsitikinęs, kad Europos parlamentas kaip piliečiams atstovaujantį instituciją turi e, skatinti ir dialogą su piliečiais, ypač su jaunimu, atsižvelgiant į jų idėjas, įtraukiant juos vykstančius politinius procesus. Ypač e, kalbant apie skaidrumą susijusiu su prekybos sutartimis, prekybos e, santykiais, e, čia negalima vykdyti atsakingos prekybos politikos, neužtikrinus prieš tai skaidrumo. Tiek parlamente noriu Jums priminti, kad kuomet aš pradėjau šį darbą prekybos komiteto pirmininko Tik tai 13 iš 751 parlamento nario turėjo galimybę susipažinti su um, mūsų svarstamais dokumentais. Aš pakeičiau tą situaciją, dabar visi turi galimybę susipažinti ir aš pasirūpinau tuo, kad darybiniai dokumentai dėl tai, tai būtų skelbiami internete, o tai taip pat parodo, kad parlamentas atstovauja piliečių interesams ir toliau tą ketina daryti. Džiaugiuosi jūsų mintimis, idėjomis, sąžingos prekybos, prekybos visiems ir prekybinių susitarimų klausimais. Tikiuosi, kad ir toliau keisimės nuomonėmis. Mums reikia kričkai nusiteikusių žmonių, kad Europa nežyptų iš kelio tam, kad Europos projektas ir toliau būtų skirtas žmonėms ir neatsitiktų taip, kad Europa ateitie taptų neveiksni arba jos visiškai neliktų. Taigi dėkime bendrai pastangas, kad Europa išliktų teisingame kelyje. Ačiū labai. So, damit kommen wir zum Punkt 7 unserer Tagesordnung. Ähm, Dabar septintasis darbo atvarkės klausimas, e, tai yra santykiai su Turkija, ypač dvišaliai prekybos susitarimai ir santykiai bei Muitų sąjungos modernizavimas. Jau ilgą laiką šiais klausimais diskutuojame su įvairiais suinteresuotais subjektais ir esame nusprendę parengti pranešimą savo iniciatyvą. Šiuo klausimu pranešėjas ir pons Borelis ir jis jau yra pristatęs pranešimo projektą darbinė formoje, kuris šiuo metu yra svarstomas yra mūsų diskusijų pagrindas. Žvelgdami dabartinę padėtį, turime pamastyti apie tai, kaip toliau elgsimės su Turkija. Šiandien išgirdau, kad Turkija sustabdė tarp parlamentinį dialogą su Europos parlamentu ir tai yra Dar vienas aspektas, dar vienas pokytis, verčiantis mus pamastyti, kaip konstruktyviai galėtume judėti į priekį. Salėje turime šešis ekspertus. Ir prašyčiau dabar ekspertų nekalbėti ilgiau nei po penkias minutės, nes priešingų atveju nespėsime laiku baigti savo darbų. Taigi dabar suteiksiu žodį Kopa Kodžeka atstovui ponui Pietyjais yra prekybos ir žaliavos skyriaus vadovas. Parlament. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pirmiausia noriu padėkoti už tai, kad sutikėte galimybę šiandien dalyvauti jūsų diskusijose, kaip gerinti, gerinti priekybos ir ekonominius santykius su Turkija. Atsiprašau, kad mano organizacijos uh, kopa uh, atstovai negalėjo dalyvauti. Tai yra žemės ūkio kooperatyvų didžiulis tinklas ir mes jau dvi, daugiau nei 20 metų bendradarbiaujame su Turkijos žemės ūkio rūmais ir ūkininkų asociacija Turkijoje. Mes reguliariai vykdame diskusijas su ūkininkais Turkijoje. Priekybos su Turkija plotmėje 89 metais bus sudarytas priekybos susitarimas. 2,5 milijardai eurų buvo skirta tam. Šis priekybos susitarimas yra grindžiamas asimetriška prieiga prie rinkos. Ir 85 e, procentai Turkijos produktų netaikomas muito mokestis ES rinkoje apie 42 procentai sudaro 10 procentų yra pieno produktams. Tai galėtų sukelti šoką tam tikriems sektoriams e, Turkijoje ir mes galvojame konkrečiai apie mėsos ir pieno sektorius. Darbo jėgos poveikis bus e, stiprus, lyginant su ekonominė nauda, kurią galėtų tai duoti, daroma prielaida, kad ta, kad ta ekonominė nauda galėtų būti apie 200 milijonų dolerių. Ir ta nauda ekonominė būtų labai neminimali priekybos santykių tarp ES ir Turkijos. Be tarifinių problemų dėl muitų sąjungos e, mes turime patobulinti, pagerinti ES akį, nes didžiausi problemams kelia netarifiniai klausimai. Tai yra didžiulė sritis, kurią reikėtų nagrinėti ir stengtis pagerinti. Taip pat sanitariniai ir fitosanitariniai klausimai yra svarbus. Čia mes kalbame apie augalų apsaugos produktus, apie kilmės taisyklės, pavyzdžiui, alyvogių aliejus kilmės taisyklės. Reikia sanitarinius klausimus gerinti. Taip pat e, nagrinėti ir tam tikras e, gyvulių lygas, jų sukeliamas problemas. Dvidešimt penki procentai maždaug pagalbos ir pagal pasaulinės priekybos organizacijos reikalavimus labai sunku gauti informaciją apie prašymus, apie pranešimus dėl gaunamos paramos cukraus sektorius. Ir cukraus sektoriaus atverimas taip pat bus dėlis iššūkis. Eksporto grįžinamasias išmokas taiko Turkija iki 2030 metų tai galios ir toliau žiūrėsime, kaip tai bus įgyvendinta. Kaip matote, žemės ūkio ir priekybos skirsnėje yra trys svarbus dalykai - rinkos prieiga, ten nedaug iššūkių matome, svarbiausias iššūkis yra susijęs su netarifiniais barjerais žemės ūkio politikoje ir svarbiausias dalykas spręsti šiuos tris aspektus, tas problemas būtų vykdant žemės ūkio dėrybas stengiat įsitraukti žemės ūkio sritį į muitų sąjungą. Ačiū. Dėkuoju už įdomų pranešimą ir tai, kad laikėtės laiko. Toliau Izabel Vaira iš Eurotex. Prašau. Dėkuoju, laba diena, dėkuoju už galimybę, suteikta man kalbėti šiandien, aš esu Izabel Dailėt Aš esu Eurotex priekybos ir pramonės menedžerė. Eurotex yra savojama asociacija skirta Europos tekstilės ir drabužių pramoniai. Aš pradėsiu nuo kelių statistinių duomenų. Mes atstovavome 155 tūkstančiams įmonių, kurios, kurių apyvarta yra 169 milijardai eurų 2015 metais ir šioje sistemoje dirbo 1,7 milijonai darbuotojų. Europos pramonė daugiausiai yra sudaryta iš mažų ir vidutinių įmonių, kurios gamina įvairius produktus nuo e, pluoštų, mm, audinių, Ir taip toliau. 2015 metais Europos eksportas tekstilės ir drabužių pramonė pasiekė 44,5 milijardus eurų. Ir mūsų eksportas į Turkiją siekia 2,6 milijardus eurų, tai yra 5,8 procentai mūsų visos tarptautinės priekybos už ES ribų. ES priekybos balansas su Turkija yra negatyvus ir jis pablogėjo 17 procentų per pastarosius 10 metų. Importai Turkijos tekstilės ir drabužių į ES pasiekė 14,2 milijardų eurų 2015 metais. Tai yra 44,5 procentai Turkijos tekstilės ir drabužių eksporto visam, visame pasaulyje. Mes daugiausiai importuojame iš Turkijos e, švarkus, e, kelnes, marškinėlius ir taip toliau. Europos e, įmonės iki šiol nustatė tris pagrindinės problemas. Tai yra importo režimas, netarifinės kliūtis ir papildomi muitų mokesčiai. Pirmiausia, importo stebėsenos režimas, kuris įsigaliojo 2010 metais. Jis reikalauja eksportuotojams laikytis eksporto registracijos formos ERF. Ši registracija turėtų būti tvirtinama Turkijos konsulato šalies pareiškėjus. E, Pirmąjį kartą ir galioja vienerius metus. Plataus masto informacija turi būti patiekiama iš gamintojo pusės, užpildant tą formą, net jeigu ir tai daroma savanoriškų principų. Taip pat eksportuotojai turi registruotis į THIB, tai yra Turkijos tekstilės eksportuotojų asociacija. Yra pateikiama jautri informacija ir jeigu ERF procedūra dabar yra gerai žinoma Europos, tarp ES įmonių, Tai yra, išlieka pagrindinis nusiskandimų šaltinis dėl labai sudėtingų administracinių procedūrų ir dėl to, kad įmonės pasirinka neteikti išsamios informacijos ir, jom, ir tuomet joms iškyla sunkumų, e, turint reikalų su Turkijos importuotojais. Toliau, netarifinės kliūtis. Tai yra labai e, sudėtinga testavimo procedūra. Eurotex e, yra e, pranešama, kad konteineriai yra du kartus tikrinami vadinamasis e, cheminių medžiagų ir kilmės testas. Ir sunku suprasti, kas iš testų yra tikrinama. Ar tokie tekstai gali, testai gali nustatyti tų produktų kilmę. Tai yra brangiai kainuojantis dalykas įmonėms ir taip pat Įmonės turi mokėti garantijas, kurios yra visiškai neproporcingos prekių vertai. Ir galiausiai tekstilės ir drabužiai įmonės patiria sunkumus, kai tam tikri pavyzdžiai yra um, teikiami Turkijai. Trečias dalykas susijęs su drabužiais ir audiniais. 2011 Turkijos, Turkijos valdžia nusprendė papildomus muitų mokesčius taikytis audiniams ir drabužiams. Taip papildomai 11, nuo 11 iki 30 procentų mūtų mokesčių priklausomai nuo šalių. 2012 laimė Turkijos e, vadovybė patvirtino, kad nebus tie mokesčiai mami tiems e, gaminiams, kurie yra kilę iš e, Europos ir viduržėmių jūros regionų. Mes turime pabrėžti tą teisinį netikrumą, kurią, kurį sukūrė tos priemonės. Praktikoje ir dėl labai didelių nes, nesupratimų egzistuoja painiava tarp sertifikatų dėl kilmės ES ar ne ES kilmės prekių. Dažnai tai sukelia tam tikrus vėlavimus ir baudas įmonėms. Baigiant, noriu pabrėžti, kad Euroteks dirba e, puikiai bendradarbiavimą su Turkijos pramonė. Trys e, Turkijos verslo asociacijos ir Euroteks nariai, tai yra darb, darbdaviai, Mm, eksportuotojai ir gamintojai. Dialogai vyksta reguliariai, aptariami vairūs svarbus klausimai, mamasi veiksmų, spręsti konkrečioms problemoms. Deja, apčiopiam rezultatų kol kas nėra pasiekta. Tiek Euroteks, tiek jos Turkijos nariai sutarė, kad preferencijos mm, tam tikri tam tikros e, sąlygos privileginės sukėlė neigiamų rezultatų ir tą padėtį reikia keisti, modernizuoti. Mes esame e, aktyvūs partneriai komisijos rinkos priegos strategijoje ir darbo grupėje tekstilės klausimais. Joje nedalyvauja ne ES partneriai. Mes norime padėti um, įspręsti e, šią situaciją. Roteks neseniai kreipėsi į priekybos generalinį direktoratą, siekiant įtraukti Turkiją kaip narę į rinkos prieigos darbo grupę. Mes tikimės, kad tai leis e, priekybos lengvatų pasiekti ir pagerinti bendradarbiavimą. Ačiū. Thank you, Chair. Trikdešek. Dėkuoju, panė pirmininkė Europos pramonės konfederacijos vardu. Aš norėčiau patikoti Jums pirmiausia už tai, kad Jūs sutikite mums galimybę dalyvauti šiame posėdėje, kuriame keičiamasi nuomonėmis dėl galimybės atnaujinti Europos ir plėsti ES ir Turkijos prekybos santykius. Mes vienijame uh, 55 milijonus darbuotojų, kurie atstovauja 89 prekybos asociacijoms e, iš 39 šalių. Ir taip pat ir ta, e, Turkijoje mums Mūsų atstovavimas organizacijos yra gausios ir kai kurios iš jų turi ryšių su valdančia partija. Kokia yra dabartinė situacija? Akivaizdu, kad dabar galiojantis mūsų susitarimas yra pasenęs ir jį reikėtų atnaujinti, ypač atsižvelgiant į vykstančias priekybos dėrybas. Galima apgailestauti, kad šiame susitarime, pažiūrėjau, nieko nėra apie tvarų vystimąsi, ekologiją ir kitus svarbius klausimus. Reikėtų nusekliai e, der, e, gerinti visus mūsų prekybos susitarimus. Negalime toleruoti to, kad, e, kad dar nesilaikoma tarptautinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, nesilaikoma tarptautinės prieky, darbo organizacijos standartų. 19 darybų skyrius E, ta darbo grupė, kuriuo jau užsijima, buvo tris kartus susirinkusi savo susitikimus, tačiau e, nepasiekta jokio rezultato. Ir mes manome, kad reikėtų atsižvelgti, pavyzdžiui, į uh, mūsų patirtį, kurią sukopėme ir prašydami įvairius prekybos sustarimus, pavyzdžiui, su Pietų Koreja ir kad ir Teta. Mums taip pat reikia užtikrinti, kad būtų daugiau dėmesio skiriama tvarumui, bet tai yra itin aktualu po Liepos 15 dienos bandymo atlikti valstybės perversmą, kuris buvo pasmerktas ES. Aš lankiausi ne kartą Turkijoje, Ir aš suprantu, kad e, tas e, bandymas e, pakeisti vyriausybę tikrai sukėlė didelę, didelę traumą. Nes visiškai yra neprimtina, kad kariuomenė bando perimti vadovavimo šalį ir mes raginame atlikti nešališką tyrim, šio įvykio tyrimą laikantis teisės viršinybės principo. Tačiau kartu mes išsakėme susirūpinimą dėl Turkijos vyriausybės vykdomų valymų. Šimtas dvidešimt penki tūkstančiai piliečių šiandien, tai daugiausia yra da, valstybės tarnautojai, bet ir mokytojai, policininkai, da, vietos valdžios atstovai, da, vietos verslininkai ir net išrinkti parlamento nariai. Uh, buvo nušalinti nuo savo pareigų. 40 tūkstančių buvo areštuota. Ir netgi kalbama ir apie tai, kad jie yra kankinami. Ir mūsų nariai teigia, kad šiuo metu tyrimai pradėti dėl 40, daugiau nei 46 tūkstančių žmonių. Ir nepaisant. Ir tai reiškia, kad daugiau nei 40 tūkstančių žmonių negauna jokių pajamų. Buvo uždarytos įvairios įmonės, laikrašiai ir įvairios viešosios asociacijos. Dėl šios priežasties akivaizdu taip pat, kad sprendimai buvo priimami visiškai be jokių argumentų, visiškai nepa, nepagristai. Tai bandoma yra visiškai panaikinti radikaliai nusiteikusią opoziciją e, be jokios demokratinės kontrolės. Ir netgi dabar siūloma atkurti ir mirties bausmę. Mes taip pat e, da, Spalio vidurį dalyvavome bendrame renginyje kartu su savo partneriais ir aš galiu Jums pasakyti, kad visi mūsų nariai e, Turkijoje, tai yra įvairios profsąjungos, teigia, kad daugybė žmonių da, panaikino savo narystę, atsisakė narystės Ir kartu mums pavyko pasirašyti bendrą de deklaraciją. Po to aš lankiausi jaunimo forume, da, kuri, de, kuris buvo surinktas baigiant gyventi Europos komisijos remiamą projektą. Uh, Į salę įžengė du policininkai, jie suėmė be jokių paaiškinimų vieną iš mūsų dalyvių ir mums buvo pasakyta, kad tas žmogus buvo suimtas dėl to, kad 2014 metais, tai yra dar prieš, du metai prieš perversmą, jis dalyvavo viename renginyje. Panašu, kad uh, Turkija. Uh, žaidžia socialinę hartiją, e, tarptautinės tarp darbo organizacijos hartiją ir, e, ir žmogaus teisų e, konvenciją. Turkija turi laikytis teisės viršinybės principo ir vykdyti visų prisimtų įsipareigojimų. Kodėl taip yra skubama sureaguoti? Taip, to įbaigsiu. Mes stengsimės be abejo laikytis e, konstruktyvios pozicijos ir sėkimės, kad galėsime šį klausimą su jumis aptarti išsameu. Dėkuoju, ponas Kaleiga Lasai, e, Turkijos verslininkų asociacijos atstovas. Taip, aš atstovauju Turkijos e, verslo ir pramonės asociacijai Mes einame į B20 koaliciją ir mes taip pat e, bendradarbiaujame su ES ir Kinijos prekybos rūmais. Kodėl taip yra? Todėl, kad kad mūsų bendrovės, kurios dirba e, su Kinija, taip pat e, glaudžiai bendradarbiauja ir su ES. Ir dėja, mes bendradarbiavame gerai, tačiau dar tą bendradarbiavimą galima būtų pagerinti. Ir todėl uh, aš ir atvykau pas jūs. Mes atstovaujame nuo 55 iki 60 procentų visų, viso verslo. Turkijoje ir tarp mūsų narių yra stambių įmonių, mažesnių įmonių ir taip pat yra tokių įmonių, kurios šimtų procentų priklauso Turkijos piliečiams arba kurių akcijomis yra prekiaujama da, uh, vertybinių popierių biržose arba tokių įmonių, kurios priklauso iš dalies ūsienio subjektams, tarp jų yra ir Europos subjektų. Taigi beveik visos Europos įmonės, kurios plėtoja savo veiklą Turkijoje, vienai per kitaip dalyvauja ir mūsų veikloje. Bet be to mes įeiname ir į Business Europe organizaciją. Uh, ir kelias kitas e, Europos e, asociacijas. Gerbėmiai Europos parlamento nariai, šiuo metu situacija yra tikrai labai sudėtinga. Aš turėjau e, pakeisti šiek tiek savo pasisakymą, išvaldamas į tai, ką ką tik pasakė. Turkija prisidėjo prie mūsų bendros civilizacijos kūrimo. Tačiau šiuo metu kvestionuojamos tos vertybės, kurias mes gynėme daugiau nei 20 metų. Bet to išgyvename ir kitų, e, kit, susidurime su kitais iššūkiais. Tai yra skaitmeninimas, skaitmeninės technologijos, de, pramonės e, struktūros keitimas. Ir e, mes šiandien kalbame apie Turkiją. Ir kalbame apie demokratiją, žmogus teisės, laisvės. Ir aš prisimenu, kad kai aš tik pradėjau lankytis Europos parlamente, dar eidamas savo ankstesnės pareigas ir kai pirmą kartą buvo kalbėta apie mūtų sąjungą, tuomet Turkijoje galiojo mirties bausmė. Daugybė žmonių da, buvo, buvo laikoma kalėjimuose, jie buvo kankinami. Ir tuomet vargu, kas nors, ar galėtų kas nors, galėjo ką nors, nors Turkiją pavadinti tikrai veikiančią demokratiją. Nuo to laiko Turkija daug ką pakeitė, vykdydama ES nusitytus reikalavimus. Ir mes tikrai de, de, tinkamą apimtimį laikomės, įvykdėme Kopenhagos kriterijus. Ir Kalbėsiu gal ir nelabai kukliai, bet e, pasakydamas, kad e, mums, mūsų asociacija labai e, rūpi ir laisvė ir demokratija Turkijoje, todėl mes manome, kad reikia tobulinti mūtų susitarimą ne tik tam, kad galima būtų paskatinti prekybą Turkijoje, ne tik tam, kad galima būtų užtikrinti geresnę darbų saugą, rūpintis aplinkosaugą, plėtojant Turkijos pramonę, bet ir tam, kad galima būtų stiprinti teisės viršinybės principą, nes mes suprantame, kad be šio principo negali būti e, plėtojamas joks verslas, negali būti e, plėtojama jokia visuomenė. Turkija jau perkelė daugiau nei 50 e, procentų viso ES akį susijusios su vidaus rinka į savo nacionalinį teisyną. Jau baigtos darybos dėl kelių e, e, e, skyrių, dėl kitų darybos tebe vyksta, pavyzdžiui, prekiams taikomo režimo liberalizavimas, čia dar daug ką galima būtų padaryti ir 95 procentai visų mūsų eksportuojamų gaminių yra pramonės gaminiai ir todėl Aš manau, kad mes turime pasimokyti iš dabartinės krizės ir yra gerai, kai jūs nuolat kas nors skatina laikytis geresnių standartų ir mes esame tam pasiruošę. Ir norėtume taip pat dirbti taip, kad mūsų teisinė aplinka būtų skaidresnė. Ir taip pat reikėtų taip pat tobulinti ir viešųjų pirkimų sistemą, partijų finansavimo e, įstatymus. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime įdėkti kuo geresnius, aukštesnius standartus ir tai bus naudinga visoms Europos įmonėms, kurios dirba Turkijoje, nepriklausomai nuo to, iš kur jos yra. Toliau galima būtų kalbėti apie užsienio priekybą. Tai yra ketvirtasis skyrius. Čia galima būtų pagalvoti apie tai, kad galima būtų geriau traukti Turkiją į politikos formavimo procesą. Yra dar vienas svarbus e, skyrius susijęs su paslaugomis. 70 procentų e, mūsų ūkio sudaro paslaugos ir todėl svarbu yra daryti viską, kad šis sektorius būtų modernizuojamas. mes matome, kad Turkijos įstatymai yra keičiami po truputį, pažangos tikrai esama e, ir mūsų įstatymai yra derinami dabar su ES teisynu. Ir jei e, naujas susitarimas e, bus grindžiamas prie GATS susitarimo nuostatomis, tai turės aiškių pasiekmių. ES ir Turkijos santykiuose esama pažangos. Sant, iš, siūlymas iš, išalyti santykius tikrai nepadės mums spręsti šiandienos problemų. Tai tikrai jas pagilins. Taigi siūlyčiau ieškoti bendro e, sprendimo dėl mūtų sąjungos susitarimo. The... Aš ir prinkė noriu padėkoti Indė komiteto nariams už sutiktą galimybę šiandien dalyvauti. Turkijos įmonių ir verslo konfederacija yra savanoriška verslą organizuojanti e, organizacija. Mes atstovavome 24 regioniam organizacijom. Daugiau nei 40 tūkstančių įmonių iš visos Turkijos. Mes sudarome didžiausią tinklą E, ir labai dinamiškos yra mažos ir vidinės įmonės. Mes esame skėtinė organizacija ir mes atstovame apie 12 milijonų įmonių ir apie 55 milijonus darbuotojų. Glaužiai bendravome su Business Europe kaip viena svarbiausių e, organizacijų atstovaujančių mažas ir vidutinės įmonės e, Turkija, mes pritarėme Muitų sąjungos sustiprinimui. Mes manome, kad norint e, pati, pasiekti šį tikslą strategiją, kuria, kurios imsis dėrybininkai, turėtų išspręsti svarbiausias kliūtis mažų ir vidutinių įmonių priekybinė veikloje. ES e, Turkijos 95 metų Mūtų sąjungos sustarimas įrodė, kad tai sukuria geras galimybės tiek ES, tiek Turkijos mažoms ir vidinės įmonėms. Ir tai mažina barjerus siekiant patekti į tarptautinę priekybą ir sudaro vienodas veiklos sąlygas e, mažoms ir vidinės įmonėms jų stambesnių konkurentų atžvilgių. Mes susirėmės su naujais iššūkiams e, pasaulinėje konkurencijoje, yra skaitinio technologijų poveikis. Ir tikrai atėjo laikas atnaujinti muitų sąjungą, atsižvelgiant į naujausias tendencijas ir sprendžiant e, esamus trūkumus muitų sąjungos sistemoje. Atėjo laikas, kad muitų sąjunga taptų, taptų e, funkcionalesnė ir veiksmingesnė. Norėdami padidinti šio proceso teikiamą naudą tiek ES, tiek tarybos piliečiams, mes raginame iš abiejų pusių atstovus visų pirma atsižvelgti į mažurtinių įmonių specifinius poreikius, įtraukiant e, specialų skirsnį. Antra, suformuluoti prieigą mažos ir įmonėms prie finansavimo priemonių spręsti iššūkius susijusius su nauja atnaujinta muitų sąjunga ir sustrimų E, taikyti svarbiausių, svarbiausių problemų sprendimo pirmenybės principą ir galiausiai siekiant, kad tas sustrimas būtų veiksmingas, mes turime išspręsti ir vizų klausimą, kuris sukelia didžiulį netarifinį barjerą kliūti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Uh, Mes manome, kad toks sustrimas, kuris skatintų produktivumą mažoms vidutinės įmonėms, skatintų inovacijas ir augimą, tai leistų naujas sąsajas e, užmėgsti tarp sąjungos ir e, Turkijos. Mažos vidutinės įmonės turi didžiulį poveikį vietos bendruomenėms, ekonominė e, integracijai. Ir tai galima mm, paskleisti žymiai platesnių mastų. Reikia kurti ilgalaikę hosoptuvę viz, viziją, remiantis bendrą atsakomybę, bendrą, bendrais įsipareigojimais ir tai sustiprinti ES ir Turkijos e, santykius. Ačiū ir galiausiai ponė Kikin iš moterų verslininkų asociacijos. Ačiū pirminkė, dėkuoju už kvietimą, malonu, kad mes čia drevame. Aš esu Las, Lasla, esu esu Kagidaž atstovė, tai yra Turkijos moterų verslininkų asociacija. Mano kolegos jau nemažai pasakė apie Muitų sąjungą, aš vėliau taip pat prie to prieisiu. Kagidar buvo sukurta 2003 metais, 37 moteris e, verslininkės Stambulė įkūrė šią asociaciją. Daugiau nei 300 narių yra šioje asociacijoje. Mes turime Mūsų, mūsų, vienas milijardas eurų yra mūsų išdė ir mes stengiamės e, skatinti komunikacijas, viešuosius santykius, turizmą ir taip toliau. Visi tie sektoriai yra puikiai suvaimi mūsų tinkle, narių tinkle. Ir mūsų vizija yra užtikrinti tinkamą moterų atstovavimą atstovavimą moterims politikoje, ekonomikoje ir socialinėje srityje. Mes tengiamės remtis ne tik moteris verslininkės Turkijoje, bet ir Europos Sąjungoje. Turime narystę įvairiose skaitinėse organizacijose, skaitant ir moterų, Europos moterų lobby, lakme, viduržėme moterų verslininkų asociacijas, kitas asociacijas. Ir tai suteikia vaizdą, koks platus pasaulyje prasme yra mūsų tikslas. Mes jungiame, apjungiame moteris verslininkės, siekiant pagerinti jų prieigą prie finansavimo, prie švietimo, prie rinkų, kartu su bendradarbiaujančiomis asociacijomis skirtingose valstybėse narėse. Šiandien aš noriu pakalbėti apie Muitų sąjungą iš tokios perspektyvos, kur, kur pabrėžiama lyčių lygybė ir kur svarbu, kad moterų verslininkių balsas būtų išgirstas. Muitų sąjungos sistemoje yra sektoriai, kurie nėra svarstami arba kurie nėra įtraukti, o tie sektoriai yra tokie, kuriuose moterims yra labiau atstovavima ne vien Turkija, bet ir Europos Sąjungoje. Pateiksiu statistikos moterų verslininkių santykis šiandien yra 8 procentai Turkijoje, tai yra kol kas mažas skaičius, apie 110 tūkstančių moterų verslininkų dirba, bet moterų 29 procentai verslininkų sudaro, tai yra 11,6 11, milijonai Europoje. Taip, tai yra didelis skaičius, bet iki šiol Muitų sąjungoje neįtraukia moterų verslininkių į tam tikrus sek sektorius ir tai mums kelia daug klausimų, turėtum tuos dalykus aptarti šiame komitete. 82 procentai moterų verslininkių Turkijoje e, veikia paslaugų sektorė, 40 procentų yra e, komercija ir pardavimuose, o 7 procentai mikro įmonių srityje. Kai žiūrime Europą, verslo sritis, kur, kurioms pirmenybė teikia moteris, tai yra socialinis darbas, paslaugos ir švietimas. Taigi matome, kad čia persidengia tie dalykai. Tai yra moterų verslininkų interesai panašus tiek Europoje, tiek Turkijoje. Žiūrėkime toliau kitą statistiką. 8,1 milijonas e, moterų Turkijoje dirba. 41,7 dirba žemės ūkija, 14,6 pramonės sektori, 47,7 procentai 43,7 procentai yra paslaugų sektoriuje. Taigi šiandien mes kalbame, tai apie ką mes kalbame šiandien, tai turės poveikį to, moteriams, kurios dirba tose sektoriuose. Pažiūrėkime dabar ES pusę. Labai svarbu kalbėti apie mažas ir vidutinės įmonės, jos yra, kokios jos yra svarbios ES ekonominio augimo darbo atvarkėje. Turkiai taip pat labai svarbu aptarti mažų ir vidutinių įmonių poreikius. Mes norime įtraukti šias diskusijas į muitų sąjungos diskusijas dėl modernizavimo. Mes džiaugiamės bendradarbiavimu su ponu Boreliu ir mes norime, kad būtų modernizuota muitų sąjunga, kad būtų įtrauktas ir moterų balsas, moteris verslininkės, kad būtų atstovavima paslaugų sektoriui ir žemės ūkiui. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėliam pranešėjai, pranešėjai ir šešėliam pranešėjai, kiekvienam po dvi minutės skirsime. Pons Borelį pirmas. Ačiū, ponė pirmininkė. Vertinant darbinį dokumentą galime susidaryti įspūdį, kad e, Europos Sąjungos siūlos išaldyti įstatymo procesą, turime atsižvelgti tai savo, į tai savo komitete. Savo dokumento projekte ta pozicija tik dar labiau yra sustiprinama. Dabar turime atsižvelgti į specifinius aspektus, tačiau e, nepamesti iš akių bendro konteksto Labai svarbu, kad gruodžio mėnesio vadovų taryboje būtų suteikti įgaliojimai komisijai atitinkami ir kad būtų atsižvelgta į parlamento sprendimus. Žinoma, aš norėčiau, kad būtų atsižvelgta į Europos parlamento pozicijas. Todėl norėčiau pritarti šią nuomonėje pateikiamams nuostatams. Tačiau dabar, manau, labai svarbu, kad kartu su komisija ir ekonomikos visose reikalų komitete, komitetu mes patvirtintume bendrą poziciją. Ačiū. <clears throat> Pone Filneri žodis. Ačiū. Aš būčiau užleidęs galimybę pasakyti, jeigu būčiau tokį turėjęs. Tačiau dėja tokios nėra. Ponas Pabriks yra mūsų šešėlis pranešėjas, tačiau šiandien dalyvauja posėdėje, tačiau kadangi puikiai žinau, kokia yra jo pozicija, tai galiu labai paprastai pristatyti jo poziciją kaip savoje ir atvirkščiai. Pirmiausia, noriu padėkoti mūsų svečiams už tai, kad atvyko pristatyti savo pozicijas ir taip pat labai svarbu pabrėžti kad praėjusią savaitę priimtas sprendimas parlamente išaldyti narystės darybas su Turkija nereiškia, kad mes nutraukėme prekybinės darybas arba apskritai įsakomą partnerystę. Šiuo atveju mes galėtume netgi pasitelkti prekybos diskusijas kaip tam tikrą svertą, puikiai suvokiame, kad esame vieno kitų priklausomi ir kad reikia spręsti svarbius klausimus. Mes turėtume kalbėti apie rinkų atverimą su tam tikromis sąlygomis, jeigu Turkija laikysis atitinkamų standartų ir vertybių. Tik būdu galėtų pagerėti tarpusavio santykiai bendrai, taip pat mūsų pasiūlymas atnaujinti Muitų sąjungą yra labai svarbus, nes, kaip žinoma, Muitų sąjunga yra pasenusi. Ypač turint omenyje, kad e, pagal dabartinį Muitų sąjungos sustrimą nenumatyta jokia ginčių sprendimo procedūra, Todėl e, e, taip pat reikia pabrėžti, kad e, Mūtų sąjungos sustarimo nėra visapuškai laikomas, bent jau Turkijos pusė to nedaro, todėl reikia numatyti tinkamą ginčių sprendimo mechanizmą, taip pat išplėsti Mūtų sąjungos apriepti, įtraukiant žemės ūkį, smulkų į verslą ir uh, nepamirštant ir smulkių verslininkų apsaugos, atsižvelgiant į tai, e, ką mes ką tik girdėjome. Tačiau manau, kad mes neturime galvoti arba siekti naudos vien tik tai Europos Sąjungai. E, šiuose tarpusavio santykiuose, nes šiuo metu vadovaujamas asimetriškumo principų šiuose darybose ir tai elgti šiek tiek nesažininga. Ir šiuo metu, pavyzdžiui, Turkija negali pasinaudoti mūsų pasirašytomis laisvos prekybos tartimis su trečiosiomis šalimis. Aš nemanau, kad tai yra sąžininga savo ruoštų. Nagi laikas baigėsi, aš noriu pasakyti, kad dabartiniai mūsų tarpusavio santykiai išgyvena krizę, todėl reikia susėsti prie stalo ir e, racionaliai aptarti abipusius e, poreikius ir siekti susitarimą, todėl būtina atnaujinti muitų sąjungą ir e, tam tikrai yra labai rimta priežastis. Ačiū. Ponas Šusteris, ačiū. Taip pat ir mūsų šešėlėm pranešėjo salė nėra, jis paprašė perskaityti manęs jo poziciją, dabar tą padarysiu angliškai. Kolegos, noriu padėkoti prelegentams už jų vertingas mintims. Būtų labai naudinga, jeigu mes pradėtume gyventi konkrečius pasiūlymus, kad sustiprintume tarpusio santykius prekybinius su Ankara pasteldami turimas priemonės. Praėjusią savaitę didelę balsų daugumą priėmėme rezoliuciją, kurioje raginama laikinai išaldyti vykstančias narystės darybas su Turkija mūsų poziciją, net jeigu ir ji ir nėra privaloma, reiškia stiprų politinį, rimtą politinį signalą, kurį norime pasiūsti savo partneriai, kurį ilgą laiką, reiškia, norą ta, tapti mūsų bendruomenės narė, mūsų bendruomenė grindžiama vertybėmis, todėl ir prekybos politika turi vertybės atitikti, nepaisant to, Rezoliucija taip pat pabrėžiama strateginė e, ES ir Rusijos ekonominio tarpusio santykių svarba. Tai labai svarbu ir toliau dirbti siekiant atnaujinti muitų sąjungą. Manau, kad turėtume įvertinti galimybę atnaujinti muitų sąjungą ir pasitelkti tai kaip svarbę priemonę, siekiant atnaujinti tarpusavio santykius bendrai. Svarbu, kad e, mokėti už tai netektų mūsų piliečiams. Todėl noriu paraginti komisijos atstovus atlikti reikiamus darbus tam, kad e, Turkija būtų laikomas atitinkamų socialinių ir darbo santykių standartų, kalbant apie mūsų tarpusio santykius. Ko pakožėk atstovams noriu užduoti tokį klausimą. Remtis komisijos neseniai paskelbtais tyrimų rezultatais e, dėl bendro ekonominio poveikio, kurį turės ateities prekybos susitarimą Europos žemės ūkiui, Turkija e, importo Europos Sąjunga 3,1 procentų žemės ūkio produktų, o į Turkiją e, eksportuojama 2,9 procentai maisto produktų, ypač jautinos ir avienos. Taigi e, galbūt būtų galima stengtis ir siekti dėrėtis e, dėl ats... prieigos prie atskirų E, ekonomikos sektorių arba dėl atskirų produktų importo. Norėčiau, kad Kopa Kožėk atstovas e, pakomentuotų šį pasiūlymą. Panas Tarbatį žodis. Kalbant apie ekonominius aspektus, pritariu ponams Fielneriui ir Šusteriui, Muitų sąjungą reikia atnaujinti. Abiems šalims jis jau yra pasenęs, tas susitarimas netitinkantis laiko dvasios. Niekas dėl to nebejoja parlamente. Antras pastebėjimas, manau, kad būtent Turkijai reikia glaudesnių tarpusio santykių su ES. <clears throat> Mūsų rinka turbūt yra didžiausia Turkijos eksporto rinka. Ir Turkija šiuo metu pereina į aukštesnį lygį. Jie jau nėra vien tik tai e, žaliavų eksportuotoja, eksportuoja taip pat ir e, perdirbtus, perdirbtus žaliavas, e, atskir, baigtinius gaminius ir to Turkija nesugebės e, padaryti, nesugebės sustiprinti, padinti savo eksporto apimčių be ES rinkos. Mes manome, kad vis tik tai ekonominis bendarbiavimas, kuris yra prasmingas, niekas dėl to nebejoja, tačiau matome, kad e, dabartinis valdantis politinis režimas e, kiša mūsų ekonominio bendradarbiavimo į koją, nes nesivadovauja tomis vertybėmis, kurios yra mums artimos. Tarp parlamentinių santykių nutraukimas e, tik tai patvirtina, kad Turkija pasirinko konfliktinį kursą ir jeigu mes dabar ir toliau elgsimės lik nieko nebūtų nutikę, tai reiškia, kad mes tam tikrą prasme nusileistume čia Turkijai. Todėl aš sąmoningai noriu kreiptis į Turkijos ekonomikos atstovus, kurių pasisakymai buvo labai vienareikšmiški, kad būtent jie turėtų pasistengti kad e, atsirastų politinės prielaidos ir galimybės tam, kad galėtume plėtoti ekonomiškai pagristus tarpusio santykius, nes be politinių prielaidų ir ekonominis bendradarbiavimas vyks pakankamai sunkiai, ponė Šakė dabar. Ačiū pirmininkė, Džiaugiuosi, kad šiandien galime kalbėti apie būnėjimybę atnaujinti mūsų muitų susitarimą su Turkija. Visai neseniai galėjome šią temą aptarti su komisija. Džiaugiuosi, kad šiandien mūsų posėdė dalyvauja e, įvairių suinteresuotų šalių atstovų. Bet man atrodo, kad šią diskusiją mes e, vykdome paskubomis, nes e, laiko turime labai mažai ir esame priversti skubėti. Taigi gal galėsime prie šio klausimo dar galėtume sugrįžti. Ypač atsižvelgiant į tai, kad gruodžio mėnesį mūsų delegacija ketina lankytis Turkijoje ir gal tenai galėtume susitikti su įvairių subjektų atstovais. Nes svarbu yra užtikrinti, kad galiojančios taisyklės būtų šiuolaikiškos, bet taisyklės yra reikalingos, jos yra gyvybiškai svarbios. Kaip ir sakė mūsų pranešėjas, dabartinėmis aplinkybėmis iš tikrųjų sunku yra šių aplinkybių nepastebėti kai kalbame apie būtinybę atnaujinti Mūtų sąjungos susitarimą su Turkija. Iš tikrųjų, didžioji dauguma Europos parlamento narių balsavo už tai, kad būtų išaldytos dėrybos su, su e, Turkija dėl to, kad nesilaiko teisės viršinybės principo. Ar tai buvo e, populistinis balsavimas, kai, kas, kai kažkas teigia, Ir tai, kad kažkas sako, kad e, net ir nereikia paisyti Europos parlamento nuomonės, e, tikrai pamiršta, kad mes e, esame teisėje, kurios institucija ir tokios kalbos ir tokie pareiškimai tikrai nepagerins situacijos. Mane neramina dabartinė situacija, bet aš manau, kad visuomet reikia palaikyti tiesioginį kontaktą su partneriais ir, tikiuosi, ir manau, kad mūsų komitetas turėtų toliau tęsti savo darbą ir akivaizdu, kad negalima per naktį įspręsti tokio sudėtingo klausimo kaip Mūtų sąjungos sus, susitarimo atnauinimas. Ir reikėtų ne tik iš e, sužinoti, kaip Turkija norėtų jį atnaujinti, bet ir taip pat panagrinėti, e, ar esame politinės valios ES tolesniems pokyčiams. Taigi siūlau mūsų komitetui nepamiršti šio klausimo ir prie surišti ateityje. Dėkuoju daug, ką jau pasakė kolegos ir aš pritariu visiems, kas sakė, kad mes privalome atsižvelgti į politinės aplinkybės. Be abejo, da, atrodytų, kad šiandien kalbame apie mūtų sąjungos susitarimo atnaujinimą ir atrodytų, tai yra toks tiesiog ekonominis e, dalykas, bet nepamirškime ir politinio jo aspekto. Anksčiau šiandien jau kalbėjome apie priekybos visiems principą ir todėl manau, kad turime ir šį klausimą kelti, tai e, kaip ta priekyba paveiks e, žmonės kurie turės gyventi da, su ta nauja sutartimi. Ir Strasburgė Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurie aiškiai parodo, kad da, labai labai daug žmonių, didelė žmonių dauguma, sutelkė savo pastangas ir da, aiškiai išsakė savo nuomonę. Ir net jie. Ir tai, kad siūloma net išaldyti mūsų tarp parlamentinius santykius, ponė pirmininkė, kaip jūs apie tai kalbėjote, parodo, kad šiuo metu mes iš tikrųjų atsidurime sudėtingoje situacijoje, nežinome, kaip bendrauti su mūsų partneriais. Šiandien mūsų posėdėje dalyvauja verslo, Turkijos verslo atstovai. Ir Todėl manau, kad mes turime pasakyti, kad šiuo metu e, politinės e, aplinkybės e, nėra labai palankios tam, kad būtų atnaujinta ši susitartis. Pritariu anksčiau kalbėjusim kolegai, taip pat pono Šolco ir pono Starbatė mintims. Aš interpretuoju šią rezoliucijos nuostatą visiškai kitaip. Ten, kur kalbama apie priekybos reikšmę, Rezoliucija teigiama, kad prekyba yra svarbi, tačiau nesiūloma intensyvinti tarpusavio prekybos, viską reikia vertinti e, sudėtingų tarpusavio santykių kontekste su Turkija. <clears throat> Arba įvardinti daiktus tikrais visų vardais. Puikiai žinote, kad Turkijos kariuomenė bombardavo mažiausiai tris miestus, vienas iš jų yra įtrauktas į UNESCO kultūros paveldą ir bombardavo civilius gyventojus, žmonės yra žudomi, kad e, kalėjimuose neapsakomais būdais, neįsivaizduojamais kankinamas ypač moteris. Jeigu mes tokiu, tokiamis aplinkybėmis dar labiau sustiprintume tarpusavę prekybinius santykius, tai tik tai parodytume, jog remiame šalies valdantį režimą, o Toks signalas būtų netinkamas, ponas Ferro. Na, klausykit, man atrodo, kad tikrai tai yra surrealistiška diskusija. Praeitą savaitę mes nusprendėme išaldyti darybų procesą su Turkija. Aš konstatuoju, kad šiandien kai kurie, kalbame apie mūtų sąjungą, mes suprantame, kad tai yra žingsnė, Turkijos žingsnės narystės link. Komentuodamas pranešimą, aš manau, kad šis pranešimas yra tikrai labai atsargus. Mano pozicija yra labai aiški. Aš manau, kad lygiai taip pat kaip ir mes nusprendėme išaldyti darybų procesą. Ir aš e, manau, kad mes turėtume išaldyti ir darybas dėl šios sutarties. Žemės ūkiai šiandien sunkiai sekasi Europoje ir e, atsižvelgiant ir Rusijos tarkamą embargą. Ir todėl aš manau, kad e, ši atnaujinta susitrimo versija pasukęs dar didesnę grėsmę mūsų ūkininkams. Ir e, ta, tai bus tiesioginė grėsmė, ypač jautinos ir pieno sektoriams. Ir nepamirškime, kad savikaina žemės ūkio sektorijoje Turkijoje yra per pus mažesnė nei Europos Sąjungoje ir todėl tai būtų tikrai politinė savižudybė pasirašyti šį, šį susitarimą. Ponas Mavrydės. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, ir čia kreipiuosi į pranešėją. Pastarosiomis savaitėmis daug buvo rašoma apie vaikų išnaudojimą, ypač pabėgėlių vaikų išnaudojimą Turkijoje. Vaikai tikrai kenčia da, e, Turkijoje. Tai įdomu, jei tai, jūs taip galėtumėt pakomentuoti. Uh, O antra mano pastaba yra susijusi su ta rezoliucija, kurią mes patvirtinome praeitą savaitę. Aš pateiksiu Jums savo asmeninę nuomonę apie tai, ko galima tikėtis ateityje. Aš manau, kad mes priėmėme sprendimą nusiųsti politinį signalą Turkijai tik tiek ir siūlome išaldyti dėrybas dėl atskirų skyrių. Mes nesiūlome suspenduoti oficialiai dėrybų proceso arba narystės stojimo proceso. Manau, kad aš išsakysiu daugumos kolegų nuomonę, kad mes, kai vakar, bals, kai praeitą savaitę balsavome dėl to, kad būtų šaldytos darybos dėl atskirų skyrių, mes puikiai supratome, uh, kad tokį sprendimą priėmėme dėl to, kad Erdogano režimas e, elgesi nedemokratiškai ir jeigu jis ir toliau taip elgsis, tuomet mums nieko kito nebeliks, teks išalyti ir priekybą. Toliau dvi minutės komisijos atstovams. Ponas Sumaris. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu tik apie klausimus susijusius tiesiogiai su Mūtų sąjunga ir jos modernizavimu. Kaip jums yra žinoma, po to, kai buvo pradėta renktis daryboms dėl Mūtų sąjungos sutarties atnaujinimo 2015 m. gegužės mėnesį ir Turkija Europos sąjunga ėmėsi tam tikrų žingsnių tam, kad galima būtų pradėti darybas šiuo klausimu. Mes uh, Europoje pradėjome atlikti po veikio vertinimą, kaip ir visuomet pagal įprastinę tvarką. Ir poveikio vertinimo rezultatas rodo, kad ir Europai, ir Turkijai būtų naudinga atnaujinti šį susitarimą, kadangi reikėtų atsižvelgti į tai, kad mūsų ekonomikos ir prekybos santykiai yra plėtojami pastaruoju metu ir kolegos šiandien papasakojo jau apie tai, kad dabar galiojantis e, mūtų režimas yra pasenęs. Ir poveikio vertinimas rodo, kad na, šio atnaujinto sustrimo nauda bus e, juntama įvairiuose sektoriuose, įskaitant ir žemės ūkio sektoriuje, kuris, kaip ir pasakė, e, ką tik vienas iš pakviestų svečių da, kenčia nuo asimetriškų santykių. Poveikio vertinimas taip pat buvo atliekamas, bandant įvertinti įvairius aspektus, apie kuriuos šiandien jau daug kas kalbėjo ir nuo kurių priklausys taip, kaip, taip, kaip bus modernizuojama ši sutartis ypač priekyba ir tvari plėtra yra labai svarbios dvi, svarbi yra tema. Čia galime kalbėti apie žmogaus teisės, apie socialinės teisės, ekologinės teisės, tai yra bus labai svarbus komponentas darybose. Toliau jau kalbam buvo ir apie tai, kad reikėtų patobulinti nuostatas taikomas mažam ir vidutiniam verslui. Tai taip pat mūsų galva yra labai svarbu komisijos pasiūlymas atnaujinti Mūtų sąjungos susitarimą e, ir, ir kuriame yra ir pasiūlymai dėl direktyvų buvo paskelbtas 2016 m. komunikate dėl ES priekybos politikos. Tame komunikate yra parašyta, kad, siūloma, e, kad komisija ketina pateikti tokį pasiūlymą. Dėkuoju, o dabar norėčiau paklausti, ar kas nors iš mūsų ekspertų norėtų sureaguoti Prašau, po vieną minutę jūs turėsite. Aš jau čia kalbam apie kumuliatyvų poveikį prekybai ir žemės ūkiui ir ypač Turkijai. Noriu priminti, kad šiandien mes kalbame apie laisvosios priekybos požiūrį. Tikslas yra 92 procentai Kai kalbam apie poveikį Turkijai, tokie mm, produktai, viduržėmio jūros regiono produktai kaip alyvogių aliejus nepakankamai atsižvelgiama ir taip pat į fitos, fitosanitarijos klausimus nepakankamai atsižvelgiama, reiktų į juos daugiau atsižvelgti. Dėl to šis poveikio vertinimas nėra pats geriausias, norint įvertinti prekybos poveikį E, tarp ES ir Turkijos, koks yra poveikis žemės ūkiui. Daugiau nematau prašančių pasakyti, noriu padėkoti visiems, padėkoti ekspertams. Ačiū už diskusiją. Kita kartą keisėmis nuomonėmis 26 sausio. Atsiprašau, 22 sausio. Tai paskutinis viešo, viešos posėdžio dalies klausimas. Po minutės pertraukos pradėsime koordinatorių posėdį, kuris yra uždaras posėdis.